kolega savo kortelę išėmė, parašyčiau nusiraminti. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Manau, kad jeigu visi nusiraminsite, tai viskas sklandžiai ir eisis. Aš nematau, kad čia du žmonės būtų kortelės ištraukę. Nu, bet tiek to, iš naujo balsuojame dėl 78 vėl. Ar yra tikrai vėl vieno EPP per daug? Vėl vienu EPP per daug. Taigi vienas kolega iš APP e ar kolegė gal galėtų savo kortelį ištraukti. Puiku. Balsavimas baigiamas. Po lygiai balsų pasiskirsta, tai kad tik kad atmesta. Taip, tikrai. Dvi kortelės iš viso buvo ištrauktos, taigi dabar po lygiai balsų, tiksliau atrodo, 79, kas už prieš susilaikė, atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta. 81. Kas už prieš susilaikę atmesta. 82. Už prieš susilaikę priimta. 83. Už prieš susilaikę atmesta. 84. Už prieš susilaikę atmesta. Pereikime prie konstatuojamųjų dalių. Pirmoji, kas už prieš susilaikė atmesta. Antras, viena, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penktas už prieš susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Taip, priimta. Dvyliktas, vienuoliktas ir tryliktas atskrenda, taip pat dvyliktas dabar kas už prieš susilaikė. Atmesta. Keturioliktas. Už prieš susilaikė Atmesta. 15. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime. 16 pakeitimas elektroniškai balsuojame dėl, dėl jo, tikriname, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas šis. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestą. 18 už prieš susilaikė atmestą. 19 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestą. 20 už prieš susilaikė atmestą. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar pereikime prie trijų galtinių balsavimų baigiamųjų. Pirmiausia, dėl visų pakeitimų elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Balsuojame dėl teisėkros rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Galutinis dabar balsavimas elektroniškai. Pradėkime balsuoti. Galutinis baigiamasis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtiname, sveikiname pirmininką Buzeką.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 this and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponai ir ponios. Prieš save turite dabar labai svarbų darbo atvarkės punktą. Pone pranešė, ne Petra. Žinau, kad e, esi žvaigždė, bet e, mes turėtumėm baigti darbą. Uh, Taigi, mėly kolegos, ponai ir ponios, prašyčiau nusiraminti ir labai trumpai paprašysiu jūsų tiesiog pradėkime šį labai svarbų sutikimą. Europos jaunimo renginys. Ir noriu pirmiausiai pasveikinti keletą jaunųjų dalyvių šito renginio, Bariauvino. Pirmiausiai, toliau Helena Ra, kuri yra už jo. Ir ponia Andrė Dečiko Nardonė. Oi, atsiprašau, ne madam Andrė. Taigi, ne ponia, o jaunas džentelmenas. Andrė Čiko Nardonė. Andrė Dečiko Nardonė. Na, va, išsiaiškinome. Be abejo, jūs esate jaunuolis, kuris atstovauja tam tikrom idėjom, kurios gali būti aktualios įtrė darbo ateityje, ypatingai kai kalbame apie mokslinis tyrimus ir inovacijas, kibernetinį saugumą, skaitminį rinką ir energetiką. Tai yra labai svarbus renginys. Jis įvyko 2016 e, m. gegužės 20-21 dienomis Strasbūrė ir kitame toks pat renginys vėl vyks Strasbūrė. 7500 jaunų žmonių susirinko aptarti visų idėjų susijusių su Europomis, Europos ateitimi mūsų kolegos, ponė Sander ir ponas Mate, kurie šiandieną su mumis tikiuosi, ponė Sander nematė, bet e, ponės Mate nėra. Taigi jie du irgi dalyvavo šiame renginyje. Noriu tarti keletą žodžių apie šios jaunus žmonės, kurie prisijungia prie mūsų. Ponas Barė Ovinau gimęs 1991 metais Nairobije, Kenijoje. Tai vis dar 20-ame, ne 21-ame amžiuje gimėt. Na kągi. Jis buvo labai aktyvus Europos klausimais. E, laimėjo keletą geriausių delegatų apdovanojimų Be kita ko dalyvavo taip pat įvairius renginiuose, verslo pusryčiuose ir viso eilėje sėkmingų įgalinimo projektų. Labai įdomus projektas buvo susijęs su internetiniu apmokesnimu, taip pat e, žmogiškų išteklių plėtra ir panašiai, jisai ketina ten toliau specializuotis, taigi, kaip matote, jo veikla iš tikrųjų, jo interesai labai panašus į mūsų. Toliau, hena, hena. E, RAM, 19 e, metų, žinote, iki 20 mes dar galime skelbti amžių. Studijavo ekonomiką Vienoje. Savo laiku aktyviai dirbo tiek Europos jaunimo parlamente ir be kita ko dirbo į trie komitete, bei taip pat e, buvo jaunimo ambasadorių švietimo srityje. Ir taip pat sukaupė patirties e, finansų paslaugų srityje. Austrija visų pirma. Taigi, iš tikrųjų, aktyvi e, įvairiose srityse. Na, o Čiganardonė gimęs Romoje 85 metais. Na, jis save pristato kaip e, ekletiškai besimokantį žmogų. Jis tiki tarp disciplinių požiūrių ir tokių nestandartinių mokymusių. Na ir visą laiką jisai stringai žiūrėjo ekonomikai, politiką ir kaip būtų galima tobulinti šios visuomenės raidą. Jisai norėtų tapti verslininku. Na ir plačiaja prasme tiesiog, kad prisidėtų prie Europos um, tolesnio tobulėjimo tai įrašyta jo CV. Norėčiau pasiūlyti dabar mūsų darbą dalinti į dvi dalis, į du blokus. Pirmasis blokas. Tai būtų moksliniai tyrimai ir inovacijos, horizontas 2020 metam. Dabar suteiksiu žodį jums dviems. Helena ir Andrė. Gausite po porą minučių kiekvienas pasisakymui ir pristatysite mums po idėją. Pirmiausia Helena, po to Andrėja. Tada suteiksiu žodį parlamento nariams, jeigu jie norės ko nors paklausti arba išsakyti kokiu nors pastabų. O jūs, Elena Sandrėja, galėsite po to dar per minutę sureaguoti. Mūsų pirmojo diskusijų bloko pabaigoje paskiau. Antrasis blokas bus dėl e, kibers, kibernetinio saugumo ir skaitminės rinkos, o trečiasis blokas bus dėl energetinio efektyvumo. Taigi, pasirengę? Porą minučių. Laikas prasideda. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. E, idėja, aš noriu pristatyti, tai būtų, kad e, jauniems universiteto absolventams būtų labiau patrauklu daryti karjerą e, per pirmos penkerius metus pabaigimo. Ir tai reikia e, užtikrinti per e, specialų, specialias karjeros galimybės jauniems absolventams. Taigi pirmiausia, norėčiau pasiūlyti mokslinio tyrimų programą pagal Horizontą 2020 programą. Šitą mokslinę studiją, mokslinis tyrimas turėtų išanalizuoti, kaip dabar universitetai bendradarbiauja su tiek pramonės kompanijomis, tiek mokslinio tyrimų institutais, tam, kad būtų įvertinta esama padėtis. Uh, Po to reikėtų parengti standartą, kuris leistų jauniem žmonėm pereiti iš pramonės universitetą ir panašiai ir įvertinti tam tikrus e, trūkumus ar spragas. Tai dažnai, kai, kai kyla diskusijos apie tai, kaip reikėtų skatinti technologijas, mokslinius tyrimus ir panašiai, nemažiau svarbi tema būtų būtent žmogiškų išteklių plėtra, norint užtikrinti tokius mokslinius tyrimus. Ir šitas standartinis e, kelias, kurį aš siūlyčiau galėtų numatyti tam tikras alternatyvas, tam tikrą kaitaliojimąsi tarp universitetų ir privačių kompanijų. Toks kaitaliojimas jis galėtų vykti įvairiose valstybės narėse ir e, reikėtų numatyti panašias algas ir panašias socialinės išmokas, kadangi dabar jos labai įvairios tarp skirtingų institucijų. Taip pat turėtume išanalizuoti darbo sąlygas, produktivumą, skatinimo schemas, atlyginimus akademinio tyrimo institucijose ir e, reikėtų palyginti, kiek skiriasi tai nuo privačios pramonės standartų. Taip pat reikėtų e, apžvelgti e, trumpalaikius mokslinius tyrimus ir socialinės garantijas. Mums labai svarbu užtikrinti jauniems mokslininkams kažkokias tai perspektyvas jų karjeros pradžioje, užsitikrinti socialinės garantijas, nes kitaip ateityje tiesiog tokių žmonių bus nedaug. Taigi aš labai tikiuosi, kad šitą pasiūlymą jūs palaikysite. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad kalbėsite 3 ar 4 minutės, bet puikiai išlaikėte laiko ribas, kadangi aš norėjau e, pasitikrinti, ar jūs jaučiate, kiek daug galima pasakyti per 2 minutės. Taigi labai ačiū už punktualumą. O dabar Andrė. Gal pristatykite savo idėjos pasiūlymą antrai temą. Labai ačiū pirmininkė. Gerbimi parlamentarai, aš suprantu, kad mūsų sistemoje e, ruošiama darbo jėga rydenai. Tačiau taip pat akivaizdu, kad mūsų greikindačioje visuomenėje jaunuoliai, reikia jaunuolių, kurie turi naujų įgūdžių, kurie kol kas nėra integruoti į mokyklinę sistemą. Taigi aš šiandieną čia noriu pademonstruoti, kaip verslas gali e, atnešti reikiamus įgūdžius į švietimo sistemą. Aš siūlyčiau, kad ES parengtų mokslinio tyrimų programą, kaip vietos kompanijos ir pramonė bendradarbiauja su E, švietimo sistema ir kaip nauji įgūdžiai, tokie kaip pavyzdžiui skaitminės žinios, e, verslumas ir panašiai, mokami mokyklose. Šitas tyrimas turėtų apimti visas jūsų valstybės tam, kad būtų surinkti geriausi praktikos pavyzdžiai ir būtų sukurti tam tikri modeliai. Mano siekis būtų pirmiausiai sukurti kažkokią tai bendrą schemą verslo objektams bendradarbiauti su mokyklomis, per seminarus, per kursus ir panašiai. Ir kita vertus, kad būtų sukurtas e, bendraeuropinis metodas, kuris leistų studentams įgyti panašių pasirengimo įgūdžių visos Europos mastu. E, kad jie įgytų panašių įgūdžių bet kurioje Europos vietoje. E, atviras bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir pramonės subjektų yra reikalingas Europoje. Tai atverstų jaunuoliams naujų galimybių ir e, kad užtikrintumėm gerą perspektyvą ateities absolventams, labai svarbu, kad aukštus mokyklos bendradarbiautų su verslu, o verslas taip pat nenusigręš nuo mokyklų. Manau, kad šito tikrai labai, e, labai reikėtų. Ačiū, gerbimis pirmininkė. Ačiū, gerbim parlamentarai. Ačiū, vėlgi rezultatas puikus. Manau, kad jūs reikėtų išrinkti parlamento nariais, kurie galėtumėt e, puikiai pasakyti per vienos minutės pasisakymus. Na, vienos minutės gal ir jums pakako, bet dvi minutės jau jums pasirodė netgi per daug. Taigi labai ačiū iš tikrųjų už sklandų greitą pristatymą savo temų. Aš suprantu, kad pirmoje buvo kalbama apie karjeros galimybių didinimą jauniems žmonėms, ypatingai moterim. Ar ne, manote, kad moteris šiuo atveju yra na, atskiras atvejis? Ko gero. Taip. Na ir Kita tema būtų vėlgi švietimo, integravimas su verslu, e, atveriant daugiau ateities galimybių, ypatingai orientuojantis į perspektyvės temas, tokias kaip robotika ar panašiai. Labai įdomios temos. Taigi dabar kreipiuosi į kolegas iš Europos parlamento. Edward Mortel, jūs dalyvavote Strasbūrė, gal dar kel, tarti keletą žodžių apie tai. E, ir E, taip pat galite paklausinėti. Na, laiko pribojimą nenustatysiu, nes gali e, reikti pristatyti viską, ką įmanoma. Gerbiamas pirmininkis, man nuolat kartuojate, kad turiu laikytis kalbėjimo laiko, aš jau puikiai tai žinau. Pasakysiu, kad trečią kartą jau dalyvavau šiame renginyje, tikrai puikus renginys, daug ko galima pasimokyti netgi iš jo. Ir dabar su didžiuliu kartelių ir apgailestavimų turiu pasakyti, kad mums užduotus, jaunimo užduotus klausimus e, perdavėme komisijai ir iš komisijos jokio atsakymo negalime, taigi bent jau minimaliai pagarbos reikėtų e, pagal demokratinės taisyklės, kad komisija gerai būtų, kad atsakytų. Aš dabar pamatysiu pats pabandyti atsakyti. Dėl mokslininko, mokslininko karjeros patrauklumo. Tikrai tam pritariu. Prieš keletą metų lankiausi JAV ir pamačiau, kad ten yra daug investuojama tam, kad mokslininkų karjera taptų patrauklia. Beje, labai daug mokslininkų išvyksta į JAV, nes būtent ten jie e, gauna geriausias sąlygas. Nepaisant to, E, Europoje jau egzistuoja tam tikrų iniciatyvų, pavyzdžiui, Marie Curie e, programa, galima e, daktarinės stipendijas skirti, pavyzdžiui, įmo, darbas įmonėje ir universitete yra kartu organizuojamas. Tik dabar dėl to biudžeto, kaip pritraukti jaunimą į Europą, kad jie liktų Europoje. Uh, Galbūt reikėtų įmonės į tą veiklą labiau įtraukti. Man atrodo, kad įmonėse nėra ta pati situacija kaip kad Europė, pavyzdžiui, JAV įmonės e, kaip ir investicijomis laiko tuos pinigus į tai yra investicija į ateitį. Na, Europos įmonės taip nemano. Europos įmonės tiesiog laukia, kol kažkas kitas investuotų ir paskui e, tuos vaisius jos raškys. Taigi, ką reikėtų padaryti, kad mokslininkai, jauni mokslininkai liktų Europoje ir kaip dabar pasiekti, kad ta partnerystė tarp e, privataus ir viešojo sektoriaus būtų užtikrinta. Gerai būtų, kad jauni mokslininkai galėtų, pavyzdžiui, dirbti ir universitete, ir įmonėse. Ir mm, tai būtų labai naudinga patirtis. Pirmininkas, dabar norėčiau kolegai Roll suteikti žodžių. Norėčiau padėkoti Jums už pasisakymus. Labai trumpi, glausti, bet ir daug kas juose buvo pasakyta. Štai dabar jaunuoliai pripažino, kad labai gerai yra profesinį mokymą ir teorinį mokymą e, kartu kombinuoti. Taigi jaunimas turėtų E, vis dėlto turėti realias galimybės įsidarbinti, juk kai kuriuose šalise jaunimui labai aktualus nedarbas. Todėl labai gerai, kad dabar patys jaunuoliai galvoja apie savo mokymus ir patys orientuoja tą e, parkūrą. Dabar gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip jūs prie tos išvados priejote? Na ir dabar kitas dalykas. Inovacijos, naujosios technologijos, kartais į tai žiūrima su nepasitikėjimu, na, o jūs labai entuziastingai į tai žiūrite. Ir ko gero mokslas turėtų būti e, priartintas prie naujųjų technologijų. Ko gero ateities darbo vietos e, užimtumas priklausys nuo mūsų gebėjimo tas naujas idėjas perkelti, e, realizuoti, taip sakant. Ir labai dažnai mes tiesiog technologijoms nesutikėme pakankamai šansų, galimybių. Dėkuoju už tas visas jūsų sakytas idėjas. Ačiū dabar žodis kolegai Čioka. Dėkuoju. Norėjau padėkoti už šitų jaunuolių parodytas pastangas iniciatyvą. Jūs savo analizę iš tikrųjų e, palėtėte labai svarbas temas temas, kurios susijusios su universiteto ir verslo sąsajomis arba moksliniais tyrimais ir e, taikomojų aspektų gamyboje. Ne dabar e, remiantis tą diagnozę, kuri nuskambėjo jūsų pasakymuose, remiantis jūsų pasvarstymuose apie tai, kad reikėtų geriau finansuoti mokslinius tyrimus. Mano klausimas būtų toks. Kiek svarbu būtų įvairios mokestinio skatinimo priemonės. Atlydimas nuo mokesčio ir panašiai. Ką tai reikštų verslui, pavyzdžiui, ar tai paskatintų verslą investuoti šioje srityje, jeigu verslas paistų mažesnę mokesčių naštą. Ačiū, ponas Tamburan. interessato al discorso della formazione come il mio concittadino. Ačiū labai. Mane sudomino prelegentų pristatymai, jų pasvarstymai. Tačiau reikia atsižvelgti į tas griežtas taupimo priemonės, kurio, kurios buvo taikomos į jų darytą poveikį. Taip. Tikrai buvo svarbus privatusis sektorius. Vis dėlto, man atrodo, kalbant apie švietimo sritį, reikia užtikrinti, kad e, ta sistema išliktų tiek ir Italijoje, tiek ir Graikijoje. Jos yra gana pritaikytos ir yra milijonai eurų skiriama profesiniams tyrinėjimams. Manau, kad labai gerai, kai yra užtikrinamas konkurencingumas investuojant į jaunus žmonės. Ir mm, per daug neapkarpant švietimo srities finansavimo. Panas Kolyčiak, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš pats E, dirbau e, prieš daugelį metų vienoje įmonėje ir ten dirbdavo nemažai stažuotojų ir mane visada stebino tai, kokie žingeidus buvo tie jauni žmonės. Tačiau kyla ir kitas klausimas, kalbant apie studijas, apie švietimo sistemą. Ar to pakanka, o galbūt reikėtų kardinalių pokyčių? Dar vienas dalykas. Ar jūsų nuomonė po to, kai studentas baigia mokslus, galbūt pirmiausia reikėtų e, rasti praktinės patirties, padirbėti e, realioje darbo rinkoje, nes net jeigu tas asmuo norės tapti mokslininku, man atrodo, jam visai praverstų tos praktinio pobūdžio žinios. Ir trečiasis klausimas. Jūsų nuomonė, kas yra svarbiausia, kalbant apie tos mokomosius dalykus, kurie turėtų būti įtraukti į vidurinių mokyklų programas. Tai yra robotika, nanotehnologijos, naujasios matavimo technologijos. Tad kokie jūsų nuomonė mokomieji dalykai turėtų būti įtraukti į vidurinių mokyklų programas? Man atrodo, kad šiuo metu mums trūksta ne tik mokslininko kryptį pasirinkusių universiteto absolventų, tačiau ir apskritai tinkamų viduriniosios mokyklos programų. Pone Toje, ačiū. Kaip ponia Martin ir teisingai minėjo, tikrai labai svarbus tas jaunimo renginys organizuojamas kasmet. Mane tikrai paveikė tos įdomios išsakytos mintis susijusios su mokymais, tinkamų įgūdžių įgyjimu. Buvo kalbėta ir apie tai, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp akademinės ryties ir verslo atstovų. Taip pat kalbant ir apie mokslinių tyrimų rezultatų taikymą pramonėje. Manau, tai būtų naudinga visiems piliečiams. Todėl tikrai svarbios temos, kurias šiandieną aptarinėjame. Ir, man atrodo, nemažai valstybių narių juda tą linkmę. Pavyzdžiui, Italijoje šiek tiek buvo pakeisti įstatymai, kad būtų galima priartinti tą mokymo programą prie realių rinkos poreikių. Tikrai Dauguma mūsų, manau, gali pritarti tam, ką šiandieną sakė mūsų jaunieji prelegentai ir visi norime dirbti tą linkme. Pirmininkas, ačiū už pateiktus klausimus. Jų buvo nemažai. Ir klausimus pateikė visų parlamento partinių frakcijų atstovai. Tad dabar paprašysiu mūsų svečių atsakyti patiktus klausimus. Laikas nėra ribojamas, nes klausimų buvo nemažai, tad manau būtų nesažininga įstatyti jūs į kažkokius tai laiko rėmus. Helen, prašau. Ačiū. Tikrai buvo įdomu išgirsti e, tuos klausimus, tas reakcijas į mūsų pasiūlymus. Tai tikrai naudingos nuomonės, į jas nebejotinai įsiklausysime. Pabandysiu sureaguoti kai kuriuos konkrečius klausimus. Buvo teirautasi dėl bakalauro studijų ir dėl to, ar jos yra pakankamai geros, ar vis dėlto kažką reikėtų pakeisti. Aš pati e, studijuoju ekonomiką ir verslo administravimą vienoje. Ir mano nuomonė, e, studijos dabar yra labiau prieinamos daugumai žmonių, nes. Mm, E, bakalauro studijams yra numatyti treji metai ir vien mano universitete mokosi daugiau nei 20 tūkstančių studentų ir tai yra vienas mažiausių universitetų sostinėje, o juk mūsų šalyje gyvena vos 8 milijonai gyventojų, tai nemažai pasako apie mūsų šalį, apie tai, koks svarbus išsilavinimas yra mūsų žmonėms. Na, dėl e, tos praktinės patirties įgyjimo nesu tikra, ar tai yra geriausias dalykas, nes kalbant, pavyzdžiui, apie, tas, apie tuos e, teorinius mokslinius tyrimus ir tuos studentus, kurie gavo daktaro laipsnį ar e, magistro laipsnį ir toliau gilinasi į tą tyrimų sritį. Nežinau, ar reikėtų jos raginti imtis kažkokio tai praktinio darbo. Sunku pasakyti, ar tai galėtų prisidėti prie jų akademinio darbo kokybės gerinimo. Ir dauguma absolventų, kurie nusprendžia nepasilikti universitetuose ar tyrimų institutuose, jie būtent ir dirba įvairiose įmonėse, e, ten pritaiko na, įgytus mokslinių tyrimų įgūdžius. Ir kalbant apie universitetus, dėja atlyginimai mokami e, ir teikiamas socialinės garantijos nėra tokie konkurencingi, e, kaip kad privačiajame sektorėje siūlomi, siūlomos sąlygos. Ir apskritai kartais tiesiog net nelieka alternatyvų universiteto absolventams. Jie mm, tiesiog nusprendžia rinktis tai, kas yra naudingiau. Ir bent jau dauguma mano pažįstamų kolegų, e, jie imasi to praktinio darbo, taikomosios mokslinės ryties, tačiau Vos vienas kitas nusprendžia rinktis tą akademinę sritį ir tą kasdienę kovą už būvį. Taip pat buvo klausta, kokių papildomų mokamųjų dalykų reikėtų vidurinių mokyklų programuose ir kurie jų būtų svarbiausia. Na, tai tikrai įdomus klausimas. Ir, pavyzdžiui, sužinau, kad Didžiojoje Britanijoje vidurinių mokyklų programoje yra um, dalykas pavadintas kritiniu mąstymu. Aš apie tai net girdėjusi nebuvau. Taip suprantu, kad tokio tipo pamokos yra naudingos. E, svarbu užtikrinti, kad mokiniai įgytų ir kažkokiu tai praktiniu įgūdžiu, juk ne visada bus žmonių, kuriais bus galima pasikliauti, reikės pačiam pasinaudoti savo įgytais įgūdžiais. Todėl kompetencijomis pagristi mokomieji dalykai, tokie kaip kritinis mokymas, yra tikrai svarbus ir aš bent jau norėčiau, kad mano vaikai turėtų galimybę mokytis tokių svarbių dalykų. Ačiū dabar, Andrėja, prašau. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau sureaguoti į ponios Tojos klausimą. Taip, svarbu užtikrinti, kad būtų vykdomos investicijos ES lygių, tačiau mes šiandieną neturėtume kalbėti apie tai, ką daro valstybės narės, mes turėtume kalbėti apie tai, ką daro ES. Juk ypač kalbant apie jaunus žmonės, mes jaučiamės europiečiais, e, jaučiamės europinės šeimos dalimi ir turėtume dalintis bendromis vertybėmis, bendromis galimybėmis. Juk mes esame europiečiais todėl, kad e, turime kažkokių bendrų dalykų. Mes nesame e, Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos atstovai, mes esame Europos Sąjungos piliečiai. Dabar pono Količiako klausimas e, dėl specialių ir vidurinių mokyklų programų. Manau, kad labai svarbu būtų užtikrinti, kad būtų kažkokie praktiniai mokymai teikiami Tačiau, kai aš kalbėjau apie tos praktinio pabudžio mokymus, aš daugiau kalbėjau apie aukštąjį išsilavinimą. Juk būtent tada yra labai svarbu, kad e, studentai įgytų tų įgūdžių, kurie bus naudingi ateityje, kuriuos jie galės panaudoti. Todėl labai svarbu išmokti ne vien tik teorinių dalykų, padėti įgyti gerosios praktikos nes ateities pasaulyje reikės e, daugiau programavimo įgūdžių, mokslinių įgūdžių. Ir ateityje, e, na, kalbant apie ateitį, mums nereikėtų jos bijoti. Patai kalbėjo ir panas Raulis. Sunku pasakyti, kaip darbo rinka keisis ateityje, kiek labai bus automatizuotos darbo vietos, tačiau to nereikėtų bijoti. Mums reikia žvelgti į ateitį atvirai, užtikrinti, kad plėtra vyktų. Mm, priešingų atveju mm, galime būti palikti nuo šalyje ir mums reikia imtis veiksmų jau dabar. Reikia imtis kažkokių kardinalių sprendimų, naujų technologijų, kaip kad pavyzdžiui Apple įmonė, kurie tapo savo srities pionieriais. Svarbu investuoti į ateitį, į jaunimą, juk būtent jie bus kūrėjai, programuotojai ir tie asmenys, kurie ne vien tik kažkokį mechaninį darbą atliks, tačiau kurs įvairius dalykus. Labai svarbu, kad būtų išlaikytas tas kūrybinis elementas. Priešingo atveju visa, visa tai, kas yra svarbu, kalbant apie Europą, apie kultūrinį paveldą, visa tai taps nesvarbu, nes mus pralenks Kinija, kurie turės tuos 3D spausdintuvus ir galės sukurti bet ką. Man atrodo, kad mes jau ir taip po truputėlį pralaimime, nes laikome įsikabinę senų vertybių o pasaulis keičiasi įtin sparčiai, ypač kalbant apie socialinę žiniasklaidos rytį. Nes kalbant apie domenų saugumą, kuris yra labai svarbis rytis, jauni žmonės e, dažniausiai turi mažiausiai informacijos apie kibernetinės grėsmės. O tai yra didelės grėsmės, nes jaunimas tiesiog nes, ne, nežino, su kuo susiduria. Mes privalome juos mokyti, kaip mm, palaikyti ryšius tame naujame pasaulyje, skaitmeninėme pasaulyje. O kalbant apie mokesčių sritį, taip pat apie defiskalizaciją pramonės srityje. Noriu pasakyti štai ką. Mokesčiai yra glaudžiai susiję su švietimo sritimi, juk Švietimo sritis turi glaudžiai bendradarbiauti su pramonė. Investicijos į švietimą yra svarbios ir būtent pramonė tas investicijas atlieka, tad galbūt būtų galima numatyti tam tikras mokestinės nuolaidas, jeigu įmonė investuoja į mokslinius tyrimus ar į tam tikras mokyklas. Tad reikėtų pažvelgti tą interakciją ir kalbėti ne vien tik apie defiskalizaciją, bet ir apie tą abipusį ryšį. Manau, kad viską būtų galima sujungti. Ačiū labai. Dėkoju Jums jaunieji draugai. Tikrai įdomios buvo šios dienos diskusijos, įdomių atsakymų pateikėte. Dabar kibernetinis saugumas ir skaitmeninė rinka. Bari, dvi minutės jūsų pristatymui. Ačiū. Mano idėja būtų užtikrinti nentraukiamą stabilų internetinį ryšį visuose miestuose ir viešuose vietose, kadangi viešosios vietos e, tampa socialinė maišymosi vietomis, kur žmonės iš tikrųjų susitinka, drąsiai bendrauja. Ir mobilumas šiuo atveju yra labai svarbus Europos e, architektūrai. Todėl labai svarbu, kad viešos vietos būtų apsaugotos nuo teroristų prieigos, nuo, nuo kibernetinių nusikaltimų. Yra du būdai. Pirmiausiai tai galima būtų uh, E, viešame transporte ir kitur įrengti tokius nemokamos prieigos taškus e, kaip e, dalį būtinos infrastruktūros. Ir labai svarbu, kad krizės atveju valdžios institucijos ar tinkamos tarnybos galėtų įsikišti ir antrą turėtų būti pritaikyta kažkokia tai bendra standartinė saugumo architektūra Europos mastu kuri būtų naudojama e, visus telefonuose. Ir šiuo atveju e, atinkamos tarnybos galėtų pasiūsti į visus e, išmaniosius telefonus kažkokius tai perspėjimo signalus prireikus vietos kalba ir anglų kalba. Taip pat valdžios institucijos galėtų atlikti tam tikras apklausas labiau organizuotai, pavyzdžiui, prašydamas pagelbėti rasti dingusius asmenys ir panašiai. Yra milijonai išmanių telefonų naudotojų e, visoje Europoje. Ir e, tai reiškia, kad e, visuomenė patys jos atstovai galėtų plačiau dalyvauti, užtikrindami savo saugumo tikslą. Ir būtent tos nemokamos interneto prieigos turėtų būti parengtos aptarnauti domenų poreikius E, taip pat ir pereinant, į, pervažiuojant į kitas valstybės narės, e, kad nebūtų įmami kažkokia tai mm, tarptinklinio ryšio mokesčiai. E, taigi labai svarbu užtikrinti sklandų ryšį, netrūkstamą ryšį tam, kad tai leistų užtikrinti mūsų piliečių saugumą ir pagerintų gyvenimo kokybę. Kągi, ačiū. Dabar vėl žodis Elen. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Mano antra idėja, kuris susisukė bernetų saugumą ir skaitminė rinka. Aš norėčiau pamatyti ES teisės aktų, kurie e, skatintų nepelno mm, šviežiai įsteigtas kompanijas. E, ir mes manome, kad iš tikrųjų šiuo atveju <clears throat> būtent nepelno siekiantis tinklas galėtų prisidėti prie tokio saugumo kūrimo. Mes įsivaizduojame, kad Europos e, mastu galima būtų kalbėti apie kažkokias tai vietas, ehm, kur būtų galima nemokamai keistis informaciją, e, dalintis informaciją, <clears throat> nes dabar mes paprastai matome, kad e, tai yra privatinės priemonės, kada jūs tiesiog neturite galimybės, jūs arba pasirenkate sutikti su to, kad duomenys yra renkami, arba jūs tiesiog turite perėti prie kitų paslaugų labai dažnai mm, jūs tiesiog negalite pasinaudoti kažkokiu tai tinklu, kuriame, pažiūrėjau, yra jūsų draugai, kolegos ir panašiai, jeigu jūs nesutinkate priimti tų sąlygų. Aš norėčiau, kad būtų sukurtos tokios sąlygos, jog socialiniai tinklai, e, net tais atvejais, kada mes nenorime dalintis informaciją, būtų prieinami. Taip pat norėčiau, kad Europos parlamentas kažkokį tai teis, e, išleistų kažkokį teisės aktą, kuris nustatytų bendras e, taisyklės Ehm, palankės nepelno siekiančiam institucijom, kadangi skaitinė erdvė turėtų būti ir socialinė erdvė. Ir todėl es čia galėtų padėti įvairioms įmonėms arba mm, iniciatyvoms įsitvirtinti, tam, kad vėliau tokios kompanijos galėtų išplėsti savo mastą ir apimtų platesnę rinką. Na, pavyzdžiui, būtų galima kalbėti apie es technologijų čempionus, ehm, technologijos lyderius, e, kad jie prasiverštų į pirmosius dešimtukus, nes dabar, pažiūrėjau, tarp 21, 21 e, žinomiausios technologinės kompanijos nėra ne vienos europietiškos. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų metas būtų prisidėti prie skaitinės erdvės stiprinimo ir sudaryti palankesnės sąlygas jiem aplinkus. Kągi, ačiū. E, dabar vėl sudarysiu galimybę mūsų kolegoms užduoti klausimus. Kolega Matem. Keletą pastabų norėčiau išsakyti. Be jokios abejonės internetinėme pasaulyje, kas dėl jo, tai tikrai galiu tik tai pritarti tam. Reikia nemokamo bevėlio interneto zonų, daug kur tai egzistuoja jau ir Prancūzijoje taipogi. Tikrai yra tokių nemokamo interneto zonų. Man atrodo, kad e, geras pasiūlymas toks yra. Yra galbūt vienas rytis, kurioje šiek tiek diskriminacijos yra ir kur Europa nepakankamai veikia. Tai kad yra regionų Europoje, kur nėra netgi plačia juoščio interneto. Aš jau nebekalbu apie bevėlį ryšį, kai kur iš viso net nežinoma, kas tai yra. Europa turi investuoti tam, kad visi Europos piliečiai turėtų vienodą prieigą prie interneto. Be to, dar jau kitas dalykas, kad ne visi turi interne, e, kompiuterį, išmanų į telefoną. Taigi, tas e, mokymas, kaip naudotis e, kompiuteriais, kompiuterinėmis priemonėmis, neturėtų apsiriboti vien tik tai socialiniais tinklais dėl naujų įmonių, tų startup. Strasbūrė apie tai diskutavome, daug jaunuolių e, sakė, kad labai sudėtinga yra kurti tą įmonę. Ko gero, reikėtų administracinių ir mokestinių paskatų tam. Štai tarkime, kai kuriuose šalise, kaip ir mano šalyje, e, E, vos tik tai įkūrus įmonę ir dar negavus jokio pelno iš karto reikia susimokėti mokesčius. Taigi reikia galbūt pasižiūrėti, galbūt dviejus, gal trejus metus e, pirmuosius e, kažkokias nuolaidas pritaikyti. Suderinti standartai gerai, puiku. Na, gal aš dėl savo amžiaus dabar taip galvoju, bet esu iš to pramoninio sektoriaus. Be jokios, abejimė, be jokios abejonės paslaugų sektorius tik tai plėsis. Dabar žiūriu į Andrėją. Ir ko gero naujųjų technologijų plėtra nebus įmanoma, jeigu nebus pramoninės stiprios bazės. Manau, kad reikia ne vieną arba kitą čia stiprinti, bet abi sritis. Tikriausiai jūs man pritarsite. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Norėčiau aš taip pat užduoti keletą klausimų. Mėly jaunieji draugai, turime 23 kalbų, sako pirmininkas, vertėjus. Jūs galite kalbėti visomis kalbomis. Aš dabar kalbėsiu savo gimtają kalbą, Taip, kad siūlau užsidėti ausines. Paprastai aš klausausi vertimo irgi į savo uh, gimtą kalbą. Mėly kolegos. Dabar norėčiau ponui Ovino užduoti klausimą dėl kibernetinio saugumo. Dabar saugumas prieš asmenį gyvenimą. Nes e, daug buvo diskutuota, kas yra svarbiau. Tai yra glaudžiai susijęs su saugumu ir gynyba. Tai susijęs su tuo, kas vyksta internete, kosmoso technologijų srityse, srityje. Taigi dabar bandome pasižiūrėti, kaip užtikrinti saugumą tose srityse, kur internetas gali būti naudojamas ir tų, kurie turi piktų kėslų, kaip apsisaugoti nuo tų piktadarių, kaip apsaugoti mus pačius. Taigi norėčiau dabar iš jūsų išgirsti kaip galima būtų šiuos klausimus išspręsti. Dabar, Jelen, turėčiau kitą klausimą. Jūs minėjote socialinius tinklus. Sakėte, kad jie yra svarbus. Aš žinau, kad e, Strasbūrė gegužės mėnesį buvo e, atskira diskusija apie tai. Buvo kalbėta apie atskirus pratus. Jūs e, patys pristatėte du projektus. Tačiau Dabar noriu paklausti, kaip internete nepykantą kurstančias kalbas, e, kalboms užkertate kelią? Juk tai yra visiškai kitas viešojo diskurso lygis. Kaip žinia, tradicinėje žiniasklaida turi tam tikras ribas ir jie tas ekstremales nuomonės išsako. Tačiau kaip yra su tomis anonimiškomis nuomonėmis, kaip galima tai kontroliuoti? Juk tai sukuria didžiulės įtampos tarp žmonių, tautų. Ir tai įneša sumaišties ir internete taipogi. Taigi, ką mes galėtume padaryti. Mes juk nenorime cenzuruoti internetą taipogi, juk vis dėlto reikia užtikrinti žodžio laisvę internete. Nematau prašančių žodžio, tai pirmiausia klaus, žodis kalbėtojams, pirmiausia bari žodis. Ačiū, aš pamatysiu atsakyti. Pabandysiu atsakyti į pirmąjį pono Marten klausimą. Prancūziškai atsakysiu, kadangi prancūziškai buvo klausta. Dėl to, kad Europoje yra daug miestų turinčių e, bevien interneto zonas. Taip, e, Prancūzijoje taip pat, Amsterdame ir taip pat, tačiau Briuselėje aš to nematau. Aš manau, kad e, labai negerai, kad nėra nemokamo bevėlio interneto viešosiose erdvėse, tai mūsų saugumui taipogi čia yra pavojus dėl to. Taip yra regionų Europoje, kur nėra plačia juošio interneto. Tačiau, ko gero, mūsų pagrindinis tikslas Europos lygių būtų tos vietos, kur daugiausia žmonių. Aš gyvenu čia, Belgijoje, Flama, Flandrijoje bet nėra turistų ten. Įsivaizduokime dabar, jeigu kiltų pavojus kažkoks, tai. Tai ko gero ne vien tik tai vieš, ne vien tik tai vietos valdžia turėtų tuo susirūpinti, bet ir kitos valstybės narės, nes jų uh, piliečių taipogi čia yra. Uh, dabar dėl teisės į privatumą ir dėl saugumo. Ir kągi mes galime padaryti prieš tuos piktavalius. Šiandien, šiandieninis pasiūlymas daugiau skirtas užkirsti kelią e, baudžiamajam nusikalstamumui o ne, kibernetiniam nusikaltim, ne kibernetiniams nusikaltimams. Įsivaizduokime, kad viešuose erdvėse yra daromi nusikaltimai. Tai čia viskas aišku, reikia apie tas nusikaltimus pranešti, jie yra užkardomi, tačiau kaip yra su kibernetiniu nusikalstamumu, nežinau, kaip galima būtų užkirsti tam kelią. Galbūt policijos e, pajėgas stiprinti, galbūt geriau, e, pavyzdžiui, geresnę įrangą jiems teikti, tarkime, Belgijoje, aš pats esu iš Belgijos. Nes jeigu dabar naudojamos senos operacinės sistemos, tai kaipgi galime užkirsti kelią kibernetiniam nusikalstamumui. Galbūt policijas stiprinkime, policijos pajėgas. Na, o dabar kas dėl privatumo ir saugumo viešose erdvėse. Jeigu kažkas vyksta, tai normalu galbūt e, didesnį dėmesį skirti saugumui. Ačiū dabar Jelen Andrija. Andrija atsakymus paprašysiu, paprašysiu jų pateikti. Gal tik tai galėtumėte laikytis nustatyti e, laiko kalbėjimo. Na, kaip dabar užkirsti kelią neapykantą kurstančioms kalboms internete? Taip, tai yra labai e, svarbus klausimas, kaip kad jau buvo pasakyta. Mes nenorime, kad socialinė erdvė būtų cenzuruojama, kaip kad pavyzdžiui laikraščiuose tai yra kartais daroma. Kitas klausimas buvo, kas diferencijuoja socialinius tinklus, kas, kuom jie skiriasi nuo viešosios erdvės apskritai, pavyzdžiui, laukia kažkur tai. Kaip užkirsti kelią neapykantą kurstančiams kalboms internete, jeigu mes to e, viešosios erdvėse tiesiog negalime padaryti. Socialiniai tinklai yra tokios susitikimų vietos, kaip ir kažkur tai laukia, kai susitinkame su kitais žmonėmis, tik tai tiek, kad tai yra internete. Taigi mes negalime skirtingai traktuoti interneto nuo viešųjų erdvių. Vienintelis dalykas, ką aš galėčiau pasiūlyti, manau, kad švietimas yra svarbiausias dalykas formuojant žmonių elgesį. Čia jau būtų e, pirmas žingsnis toks reikėtų e, kad suaugę žmonės būtų atsakingi už savo veiksmus ir reikia vaikus taip pat šviesti, auklėti, e, tam, kad jie neskleistų tokių kalbų. Nes pavyzdžiui, vaikai, kurie gau, auga su e, socialiniais tinklais, su internetu, turi žinoti ir būti auklėjama ta, auklėjami tą linkmę, kad jie taptų atsakingais suaugusiais, atsakingais už savo veiksmus. Pirmininkas, ačiū abiems už puikius atsakymus. Na, o dabar e, energijos veiks efektyvumas. Andrė, dvi minutės. In my opinion, is possible to improve. Na, aš noriu e, pasakyti, kaip svarbu būtų E, europinį požiūrį e, taikyti taip pat ir žmoniosiams, e, žmonėsiams tinklams. Investicijos labai svarbios ne tik tai europinio masto projektams, bet taip pat ir vietiniams projektams. Išmaniai tinklai leistų sumažinti kaštus ir iš tikrųjų tai leistų pakeisti klientų būseną nuo energijos vartotojų iki energi, prie energijos gamintojų. E, pirmiausiai būtų tokie, išnaudojami tokie atsinaujantys šaltiniai kaip um, saulės bevėjo energetika. Ir tai draugė su išmaniojų tinklu leistų e, išmaniai paskirsyti energetiką ir e, pasinaudoti tam tikrais gamybos perteklis ir panašiai. E, šiuo metu šitas sėtis visai nėra reguliuojama, todėl aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas turėtų nustatyti tam tikrus standartus ir sertifikavimo sistemą, kas leistų užtikrinti gerą būsimų projektų visoje Europoje įgyvenimo lygį. Toks harmonizavimas tarp įvairių valstybių e, praktikos organizavimas yra labai svarbus projekto ateičiai, kadangi kalbame apie e, įvairius protingus reikalavimus, tokius kaip, pavyzdžiui, gebėjimas pasinaudoti vietos ištekliais arba um, saugus duomenų perdavimas. Aš e, kaip inžinierius įsivaizduoju, kad uh, mes iš tikrųjų judame link visai kitokios ekonomikos, dėka technologijų. Ir uh, neįmanoma būtų užtikrinti šitos srities, kaip tik tai nustatant tam tikrus standartus, uh, ir skatinant investicijas į šią sritį. Tai leistų pereiti prie naujų technologijų vietos mastu. Ačiū. Ar būtų kažkokių tai klausimų ar pastabų? Ne, atsiprašau, dar Bervė, atrodo, antras turiu pasakyti. Mano antra idėja būtų e, europinį finansavimą nukreipti e, esamų pastatų konvertavimą į anglės atžvilgių neutralias struktūras. E, iš tikrųjų, jeigu mes norime pasiekti Europos e, energetinių ir klimato tikslų numatytų 2020-2050 metams, reikia imtis nedidelių priemonių visos Europos mastu. Tačiau dabar mes matome, kad dažnai visos tos investicijos gulasi ant savininkų pečių. Norint patobulinti mm, šildymo ir vėsinimo sistemas, reikia įdėkti išmanesias valdymo sistemas ir perimas prie mm, tokios efektyvios energetikos platformų e, turėtų a, e, įtraukti taip pat ir mm, skurčiųjų būstų savininkus, o ne didinti tolesnę energetinę atskirtį. Reikia iškoti ekonomiškų ir reikšmingų mm, sprendimų tam, kad e, anglės pėtsakas, kurį palieka tam tikri pastatai, iš tikrųjų e, būtų mažinamas visuotiniu mastu. E, labai svarbu būtų numatyti aiškius planus, kurios, kurie būtų suprantamiams savininkams. E, Taip pat naujoms, naujai statomams, statomiems pastams reikėtų nustatyti e, naujus energetinius standartus, skaitant taip pat ir energetinį sertifikavimą. Tačiau iš kur rasti lėšų? E, dabar Europa, e, visos Europos mastu prieinami tik tai gana riboti, 32 milijardų fondai. E, ir e, Graikija Pavyzdžiui, e, dabar bando gyveninti įvairias europinės programas susijusios su energetika ir mes manome, kad Graikija, kuri dabar yra sunkio ekonominėje padėtėje, galėtų išlošti, bet to per, perteklinė energija, kurią e, galėtų generuoti pastatai, galėtų būti nukreipiama į e, skurdžiosius namų ūkius. Na kągi, ačiū už tos pasiūlymus. E, išgirdote mūsų jaunų dalyvių du pasiūlymus. Dabar lauksime vėl įtrio narių reakcijos. Vėlgi neklausimas, o pastaba čia būtų. Aš visiškai pritarčiau tam, ką abu kalbėtojai sakė. Be jokios abejonės labai įdomių pasiūlymų čia yra dėl vietos investicijų. Manau, kad reikia žiūrėti šiek tiek ir toliau. Reikia numatyti E, galimybių ir atskiriems fiziniams asmenims savo pačių energiją kurti. Europos teisės aktai tai turėtų numatyti. Bari, jūs dabar palėtėte svarbiausią, ko, kasgi būtų svarbiausia Europos Sąjungai. Nepaisant to, kad Europos Sąjunga skiria papildomų lėšų ir didelį dėmesį atsinaujinančiai energijai, vis dėlto yra vienas esminis klausimas, į kurį nėra atsakyta. Kaip užtikrinti prieigą prie tų naujų, naujųjų energijos rūšių visiems be diskriminacijos. Jeigu tai jau tikrai prioritetas Europai, kaip kad yra sakoma, kodėl tada e, tuose e, pastatuose, kur mažai energijos naudojama, e, didesnė, pavyzdžiui, energijos kaina, juos e, yra brangiau užsinamuoti, Gerai, reikia geresnio apšildymo, tačiau e, pastatų, tačiau reikia taipogi numatyti prieigą visiems, kad visiems tai būtų prieinama ir įperkama. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Jeigu ne, tai porą klausimų užduosiu. Pirmiausia, dėl išmaniųjų e, tinklų. Labai daug kalbėjome apie išmaniųjų miestų iniciatyvą. Mes norime parengti Europos ETP e e, platformą išmaniesiams tikslams. tikslams. Reikia bandyti kombinuoti energetikos sąjungą ir skaitmeninę sąjungą. Negalima kalbėti, pavyzdžiui, išmaniuosius tinklus vien tik tai elektros srityje, neplėtojant, netirbant su skaitmeninėmis technologijomis. Kaip jūs įsivaizduojate tai? Dabar dėl pasyviųjų pastatų, energijos nevartojančių pastatų. Čia kitas klausimas jau. Uh, Mes norime būti lyderiais e, įvairiose srityse, taipogi ir CO2 srityje pasaulyje. Mes norime savo klimato politiką apginti. Daug kalbama apie mažai anglies CO2 išmetančią ekonomiką, tačiau tai kartais daug kainuoja mūsų pramoniai tokiu atveju pramonė, pramonės įmonės tiesiog pasitrauks iš Europos ir į kitus regionus persikels. Daug kalbama apie anglės CO2 nutekėjimą, bet galbūt ir apie pramoninį ar tiesiog darbo vietų nutekėjimą reikėtų pagalvoti. Kaip jūs į tai žiūrite? Kaip dabar būti kovos su klimato kaita lyderiais? ir neprarasti pramonės. Kaip jūs iš savo perspektyvos į tai žiūrite? Labai sudėtinga tai yra. Taip, galbūt jūs tai nustebina, ta, stebina, tačiau mūs, mes nedavame su lengvais klausimais Europos parlamente. Andrės paprašysiu atsakyti. Paprašyčiau trumpiau negu pirmą kartą. Answer. Uh, merci, mes, Monsieur Martin, for le comment. But I switch to English because in, uh, French is not my thing. So, Ačiū, ponė Martanai. Dėja, prancūziškai nelabai gerai kalbuoti, tai tik tiek porą žodelių pasakysiu prancūzų kalbą. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti apie skaitmeninį lygį ir apie energetiką. Daugiausia problemų kyla kalbant apie suderinamumą, o suderinamumo problemas atsiranda tada, kai valstybės narės kūrės kažkokias tai nuosavas atskiras technologijas, tokios naujos technologijos kūrimos ir kitoje valstybėje narėje, norima tarsi vienas kitą pralenkti ir tai tampa labiau tokia politinio pobūdžio problema. Tad svarbu, kad viskas galėtų funkcionuoti tarpusavėje, kad žmonės galėtų dirbti kartu. Taip, suprantu, kad čia dalyvauja nemažai privačių įmonių. Ir tik ES teisės aktai gali patobulinti standartus, užtikrinti, kad būtų kalbama tą pačią kalbą, e, kad tie skaitmeniniai e, įrenginiai galėtų tarpusavyje bendrauti, o juk jie bendrauja tarpusavyje. Ir norint to pasiekti, e, reikia naudoti politinės priemonės, nes techninės inovacijos, techninis požiūris jis jau egzistuoja tačiau jį reikia panaudoti protingai. Tai turi būti bendras požiūris. Ir į technologijas iš ties nėra būtina vien tik investuoti, reikia rasti būdų, kaip jas susijęti, sujungti. Ir mes esame ir taip visi kartu, visi susijęti, tad reikia ieškoti tų susijimo galimybių. Na taip, būtų galima susijęti įvairiausius Italijos miestus. Dabar žodis kitiems prelegentams. Ačiū labai už pateiktus klausimus. Dėkoju ponui Martanui už jo komentarus. Taip, būtų naudinga tokia technologija, e, kuri būtų prieinama mažas pajamas gaunantiems asmenims. Per tokiu atveju e, reikia vadovautis tokiu vertikaliuoju požiūriu O dabar dėl e, mažo CO2 kiekio ekonomikos. Tai svarbus yra tie su klimato kaita susiję veiksmai. Ir man atrodo, kad čia svarbus yra Europos komisijos, Europos Sąjungos vaidmuo. Man atrodo, kad pastraukus iš sąjungos natūralu, kad nebus galima naudotis visais sąjungos teikiamais privalumais. Na ir galbūt į kitus klausimus dabar išsamei atsakyti negalėsiu, nes neturiu reikalingos informacijos. Tačiau, manau, galima rasti kažkokių tai priemonių, mokestinių paskatų, e, kad įmonės nesitrauktų iš ES ir savo būsnės teiktų čia. Ačiū labai, ačiū už Jūsų atsakymus. Aplokime mūsų dalyviams, nebejotinai. Turėsime galimybę dar kartą visi susitikti Strasbūrę kitais metais, gegužės mėnesį. Tad labai džiaugiamės, kad jūs taip detaliai pristatėte tuos svarbius klausimus. Ir dar vienas dalykas prieš pereinant prie kito klausimo. Įtrio komiteto vardu norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad Renze Van Arum netrukus išeis į pensiją. Jo karjera tikrai buvo įspūdinga. Europos parlamente jis yra sekretariato atstovas Kviečiu Jūs atsistoti. Visi kolegos norėtų Jums paploti. Kągi, kolegos, ačiū Jums visiems. Ir, man atrodo, tai yra puikiai galimybė pasakyti ir mūsų jaunimui, kad mes Jūsų laukiame čia. Juk taip jau nutinka, kad kai kurie iš mūsų turi išeiti į pensiją, tad mums būtinas pakaitalas ir Būtų džiugu, jeigu ateityje galėtumėte prie mūsų prisijungti. Ačiū ir didžiausios sėkmės linkiu Jums visiems. Great. Dear friends, now we go to the item number. number... Kągi, kolegos, dabar eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. 13 darbo tvarkės punktas - Europos kosmoso strategija. Pas mus atvyko Johanas Dietrichas Werneris. Jis yra Europos kosmoso agentūros generalinis direktorius. Tad kviečiu Jūs, gerbiamas generalinį direktorių, čia, į priekį, užimkite vietą prie podiumo. Ir kaip žinia, Europos komisija paskelbė e, Europos kosmoso strategiją, tai buvo padaryta spalio pabaigoje. Naujoji Europos kosmoso strategija daugeliu atžvilgių yra gyvybiškai svarbi tiek ir pramonės atstovams. Ir kosmoso politika taip pat reiškia ir kosmoso pramonę. Ne vien tik Galilėjo, Sputnik ar Kopernikus, tačiau ir tai, kaip būtų galima patobulinti pramonę, kaip ją pastumėti į priekį. Komitetas jau išklausė vice pirmininką Šefkovičių ir komisarę Bienkovską. Jie pristatė strategiją per ankstesnį posėdį. Taip pat komitetas pradės rengti nuomonę savo iniciatyvą dėl kosmoso strategijos. Pranešėjai yra ponė Krell. Jie dalyvauja ir šios dienos posėdėje. Ponas Werneris yra Europos kosmoso agentūros generalinis direktorius, tai yra tarp vyriausybinė agentūra, dirba tik kosmoso srityje ir jie taip pat yra glaudžiai susijusi su Galileo ir Kopernikus programomis. Tad generalinį direktorių prašysiu jūsų trumpai pristatyti šią agentūrą, tai yra gana naujas klausimas. Taip, tai yra ITRE komiteto interesų sritis, tačiau gana naujas sritis. Ir mes jaučiamės gana atsakingi už šį klausimą. Galbūt ir anksčiau tai buvo mūsų kompetencijos rytis, tačiau kažkaip nebuvo jokių strategijų, jokio didesnio susidomėjimo. Ir mes norėtume daugiau sužinoti apie jūsų kaip Europos agentūros vaidmenį. Norėtume daugiau sužinoti apie jūsų veiklą, bendradarbiavimą su nacionalinėmis agentūromis, e, taip pat būsimą strategiją. Įdomu sužinoti, ką manote apie Europos komisijos pristatytą bendrąją strategiją. Tai mums yra labai svarbu, nes netrukus įsibėgės intensyvios diskusijos šiais klausimais. Mes tikrai jaučiamės atsakingi už tai, kas vyksta kosmose, tačiau nemažiau atsakingi jaučiamės už tos procesus, kurie vyksta valstybėse narėse, pramonėje ir norėtume pagerinti savo mm, galimybės e, kosmoso politikoje. Beje, gerbiamas generalinį direktorių, mūsų susitikimas yra transliuojamas ir internete, tad ITRE komiteto puslapyje net ir ateityje galėsite pasiklausyti vykusių diskusijų, galbūt net ir po šimtmečio. Na, bet bent jau po kelių mėnesių dar tikrai bus galima rašti, rasti šio posėdžio įrašą, nes mes norime ir mm, visuomenį informuoti šiais svarbiais klausimais. Todėl šios diskusijos yra transliuojamos. Norime, kad būtų plačiau žinoma apie šią iniciatyvą, apie Europos komisijos iniciatyvą ir apie jūsų kosmoso agentūrą. Tad žodis jums. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Man tikrai didžiulė garbė kalbėti apie tai, linko judame, pakalbėti apie ateitį. Na ir, ponė pirmininkė, pabandysiu pateikti šiek tiek informacijos apie ESA, tai yra Europos kosmoso agentūra, ir pakalbėsiu apie komisijos pristatytą strategiją. Pirmiausia, reikėtų žvilgterėti atgal. Praeitie buvo netgi savotiškos lenktynės kosmose ir buvo lenktyniaujama, kas išsiūs pirmąjį žmogų, kuris išsilaipins kosmose ir taip toliau. Tai buvo tokios prestižinės lenktynės, kuriuose dalyvavo JAV, taip pat Sovietų sąjunga. Nežinote, kokie buvo tų lenktynių rezultatai. Akivaizdu, kad tuo metu taip pat buvo skiriama įtin didelis finansavimas kosmoso tyrimams, na, o šiandieną situacija yra visiškai skirtinga. Šiandieną dirbame kartu ir panašu, kad e, kosmosas tarsi padeda mm, pamiršti visas tas žemiškas krizės, susivienyti. Tiek ir Europa, tiek ir JAV, tiek ir Kanada, Japonija, Rusija. E, visi jie bendradarbiauja e, be didesnių sunkumų. Ir net vykstant kažkokiems konfliktams ir nesutarimams Žemėje, kosmose tų konfliktų išvengiama. Taip suprantau, kad susidarant komplikuotoms situacijoms reikia į krizės reaguoti, reikia imtis politinių priemonių. Visi žinote, kokie globalūs iššūkiai kyla. Turbūt kiekvienas žinote, kokie tie iššūkiai yra. Matote juos pateiktus ir skaidrėje. Tai gana išsamus sąrašas, kuriame kalbama apie klimato kaitą, migraciją, judumą, um, komunikacijų sritį, energetiką, išteklių trūkumą Ir paskutinė eilutė, kaip matote, e, yra tokia gana keista. Tai ne pasaulinis iššūkis, o toks e, pasaulinis į priekį vedantis variklis, tai yra smalsumas. Tai yra būtent ta savybė, kuri padeda ieškoti sprendimų, išeiti iš šalos, taip sakant, tad tas malsumas yra svarbu juk europiečiai visada buvo itin smalsus, ne tik Kolumbas, tačiau ir kiti atradėjai. Tad, man atrodo, ir ateityje reikėtų pasinaudoti šiuo svarbiu elementu. Paprastai vaikai yra itin smalsus, smalsus jie yra linkę ragauti, bandyti. Ir jeigu pavyktų išlaikyti tokį pat smalsumą net ir užaugus, E, tada apie tokį žmogų būtų galima pasakyti, kad jie taip, tikrai smalsus, besidomintis aplinkiniu pasauliu. Ir kalbant apie kosmosą, e, kosmosas mums teikia informaciją, daly, tokius dalykus kaip, pavyzdžiui, orų prognozes. Taip pat galime remti inovacijas. Po minutėlės pademonstruosiu skaitrę susijusią su tuo. Galima netgi užtikrinti bendradarbiavimą, interakciją pasauliniu mastu ir taip pat įkvėpti jaunus žmonės. Nes kyla įvairūs pavojai susijęs su teroristinėmis atakomis, klimato kaita, ekonominėmis krizėmis, tad problemų tikrai yra daug. Tačiau labai svarbu sukurti įspūdį, kad yra prasminga dirbti, dirbti dėl ateities. Na ir matote šioje skaidrėje du dinozaurus. E, E, matančius, kaip į Žemę skrenda meteoritas ir kaip žinia, būtent meteorito atsitrenkimas lėmė dinozaurų išnykimą. Ir matome, kad dinozaurai kalba apie tai, na, kaip būtų gerai, kad tas meteoritas neatsitrenktų. Tačiau vien tik norėjimas nėra pakankama priemonė. Reikia kalbėti apie motivacijos pasikeitimą, paradigmų pokyčius. Ir pats pirmininkė kalbėjote apie pramonę, kalbėjote apie ten vykstančius pasikeitimus keičiasi e, ir situacija kosmoso srityje. Yra daugiau nei 70 kosmoso agentūrų. Taip pat ir pramonė e, netiesiogiai įsitraukia į šią sritį, nori investuoti savo lėšas, keičiasi ir pats turinys. Svarbu tampa ne vien tik žmogų išsiųsti į kosmosą. Tai yra susiję ir su navigacijomis, telekomunikacijomis. Tai yra labai platis rytis keičiasi ir vaidmenis. Kaip jūs teisingai minėjote, ateityje agentūros nebus vien tik finansavimo agentūros, jos vykdys ir kitokius vaidmenis. Keičiasi ir pačios technologijos. Svarbu kalbėti apie skaitmeninimą, e, nes skaitmeninimas jau pasiekė ir kosmosą, kalbant pavyzdžiui apie 3D spausdinimą, kai kurios e, naujo erdvėlaivio, kuris bus paleistas į kosmosą dalis, bus atspausdintas 3D spausdintuvu. Kai kurie žmonės netgi kalba apie naująjį kosmosą, tačiau man galbūt ta savoka nepatinka, nes ji per daug komercializuota. Tačiau, kalbant apie e, kosmoso klausimus, dabar labai svarbu yra dalyvavimas, informavimas, inovacijos, interakcija, įkvėpimas, darbo vietų kūrimas ir augimas. Ir tas e, terminas Space 4.0 yra naujas terminas, kurį reikėtų naudoti kalbant apie ateitį. E, Taip, kalbant apie Europos kosmoso agentūrą, mm, čia svarbu yra ir politiniai aspektai, ir visuomenės įsitraukimas. Buvo organizuotos diskusijos su piliečiai 22 valstybėse narėse. Taip pat e, Šveicarija ir Norvegija dalyvavo e, tose diskusijose. Kanada taip pat kad buvo suorganizuotos diskusijos su piliečiais. Ta pačią dieną, šeštadienį, daugiau nei 2000 dalyvių iš 22 šalių susitiko kartu ir kalbėjo apie kosmosą, kalbėjo apie tai, ką reikėtų nuveikti ateityje. Ir iš ties amžius taip pat dalyvių buvo įtin. E, įvairus, nuo 15 iki 89 metų. Diskusijos buvo labai įdomios. E, dabar diskusijų rezultatų pateikti negalėsiu, jie yra įkelti į mūsų svetainę, tačiau kai ką norėčiau paminėti. Kalbant apie kosmoso agentūras, buvo apklausti dalyviai ir nustatyta, kad jie įtin pasitikė kosmoso agentūromis. O paskutinėme punktelėje 81 procentas E, dalyvių atsakė, kad reikėtų išnaudoti gamtinius išteklius esančius gamtoje. Aš tikėjausi, kad tai bus galbūt 20 procentų, bet tikrai nedaugiau. O čia 81 procentas atsakė teigiamai. Tačiau tuo pat metu jie pasakė, kad reikia būti atsargiems, e, reikia užtikrinti, kad nebūtų pakengta kosmosui, kad jis nebūtų užterštas. Kaip jau minėjau anksčiau, E, pasaulis juk ne vien tik Europos Sąjunga yra ir pačioje Europoje, e, kitų šalių ir ESA jau turi 22 narės plus Kanada. Ir mes jau turime tam tikras taisyklės, kaip galima bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. bet mes e, taip pat padedame užtikrinti tą tokį tartautinį bendradarbiavimą, taip pat esame ir tam tikri tarpininkai, kalbant e, apie pramonės atstovų įsitraukimą į kosmoso tyrimus rytį. Tai ravotės ir dėl inovacijų. Inovacijos turi būti apibrieštos. Mano nuomonė, inovacijos e, yra tada, kai kažkoks produktas yra pateikiamas rinkai. Tai, tai, tai ne vien tik kažkokia nauja mintis, bet jau realus apčiuopiamas produktas, kuris yra a, e, pateikiamas rinkai. Tad čia svarbu yra ir tie baziniai, pamatiniai tyrimai, e, taikomieji moksliniai tyrimai ir galutinis produktas. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų kažkokio tai mirties lėnio, kad viskas būtų nuo iki įgyvendinta, nebūtų jokių spragų ir būtų parengtas galutinis produktas. Be abejo, ne viską mes darome vieni patys, svarbu čia yra ir pramonės atstovai, e, akademinės visuomenės atstovai. Ir kalbant apie naujausią situaciją, vis daugiau komercinių įmonių įsitraukia į šios procesus. Turiuomenyje ir įvairių vartojimo prekių kūrimą. Dabar ta inovacijų grandinė. Taip, tai yra susijęs su kosmoso aeronautika, e, galima panaudoti e, tą žinias ir automobilių pramonėje. Tai yra vienas iš sprendimų. Ir man atrodo, kad mes Europoje turime tikrai puikių galimybių e, užtikrinant, kad iš tos inovacijų grandinės būtų sukurta kažkokia pridėtinė vertė. Na ir pavyzdžiui, atliekami tyrimai, urbanistinio e, triukšmo pasiskirstimas. Yra, e, kol kas nėra dėja priemonių, kaip būtų galima matuoti tą triukšmą iš kosmoso, tačiau ieškoma tų sprendimų. Ir man atrodo, galima susijęti skirtingas rytis ir užtikrinti, kad iš tos grandinės būtų pereita prie realių inovacijų, kad būtų panaudoti kosmoso teikiamos galimybės praktikoje. Na, štai, pažiūrėjau, kambaryje matome tokią inovaciją kaip dūmų detektoriai, kurie kažkada buvę naujovė. Tad labai svarbu susijęti tas skirtingas rytis, skirtingus sektorius ir verslo inkubatoriai šiuo atveju pasitarnauja tuo tikslu. Daugumo ES valstybių narių jauniems verslininkams yra suteikiamos tokias galimybės, netgi ir vyresni asmenys, jeigu jie yra inovatyvūs, gali e, sukurti e, savo darbo vietas. Na ir pateiksiu pavyzdį. Visi girdėjote apie rozetą ir apie e, vykusį tyrimą. Size... Tačiau, vėlgi, tokiame moksliais matote, kad kometa šiaip yra juoda kaip anglis. Ir rozeta palidovas turėjo kamerą, kur leido atskirti įvairius pilkumo ir juodumo atspalvius. Ir jinai iš esmės e, leido tą technologiją panaudoti žemėje. Ir dabar, pavyzdžiui, e, kai apžvelgėme miškai, e, pamačius kažkokią tai pilką medžiagą ar dujas kylant iš miško, kamera gali atskirti, ar šiuo atveju yra miško gaisras ar kažkas tai kito, taip pat teflonas, sakysim, irgi yra viena iš kosmoso technologijų. Taigi daug technologijų pritaikomas Žemėje, po to, kai jos sukūriamas kosmosui ir atvirkščiai. Na ir dabar, kasgi toliau, ką galima būtų pasakyti e, apie ateitį. Na, šiame paikslelė jūs matote tikrai europinę dvasę. Tai yra prancūzijos televizijos kadras, dėja prancūzų delegatas Tordušė. Tačiau man patinka šitas kadras. Tai yra prancūzijos televizija, o dešinėje matote ne prancūzų astronautą. Tai yra Europos astronautas, kuris yra Britas. Ir mm, svarbiausių laikų naujienose daugiau negu 10 minučių buvo kaip tik tai transliuojamas interviu su Timpik iš tarptautinės kosmoso stoties. Taigi, net ir kosmose mes labai gražiai e, plėtojame tą europinę dvasę. Na ir dabar jau kalbant apie tą idėją ES perėjimą į Junktinės Europos valstijas, Galbūt tas laikas netoks jau e, artimas, kad žinot, taip, ar to galima tikėtis atimiausiai ateitie, tačiau galima būtų kalbėti apie kitą dalyką. Tai yra apie bendrą kosminę erdvę Europoje. Ir tai yra, ko gero, daug realiau pasiekiamas tikslas, kadangi ir Europos komisija, ir ESA, ir daug kitų agentūrų iš tikrųjų bendradarbiauja kosmose. ESA konvencijos data yra 1975 metai. Ir nuo to laiko tarp iki nūdienos E, esą išsiplėtę daugelį veiklos ryčių. Jūs matote šiokį tokį mūsų veiklos kalidoskopą, tai yra kosmoso mokslas, astronomija, telekomunikacijos, kosminės ir panašiai ir panašiai. Mes kuriame naujas palydimo sistemas, kuriame grįžtančius kosminius e, aparatus Taip pat e, stengiamės pasirūpinti, sakykime, tokiais pavojais, kaip galimas meteorito kritimas į Žemę, ką būtų galima padaryti, kad užkirstumėm e, kelią tokiai problemai. Jūs turbūt matėte Armagedono filmą. Taigi mes turėtumėm sukurti savo kažkokį tai instrumentą, kuris padėtų apsiginti nuo steroidų. Taip pat e, galime kalbėti apie bendrą politiką. Ir čia draugė su valstybėmis narėmis mes palaikome mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra puikiai integruojant jėga. Toliau atsirado Lisabono sutartis. Ir tai buvo labai svarbus dokumentas, kadangi Lisabono sutartis nieko nesako, kad esą reikėtų atsisakyti ar panašiai. Tačiau Lisabono sutartyje yra labai aiškus vienas teiginys, gal ne visi žiūrėsite, bet E, čia sakoma, kad ES ir ESA turėtų palaikyti labai glaučius santykius. E, būtent prie to mes dabar dirbame ir jūs turbūt girdėjote iš Zavetos Bienkovskos e, pranešimą apie Europos kosminę strategiją. Kurgi visą tai išsidėsto bendroje schemoje? Mes turime bendrus europinius tikslus, tai yra sanglauda, europinė dvasia ir panašiai. Toliau turime bendrą ES ir ES pareiškimą, kurį pasirašė Beta Benkovska ir aš Ir čia mes vėlgi iškeliame keletą tokių bendrų tikslų. Pirmiausia, tai būtų kosmoso ir jo technologijų integracija į kasdienį žmonių gyvenimą, europinę autonomiją. E, ir taip pat mes daug dėmesio skiriame mūsų pagrindų sustarimui. Taigi, kalbant apie europinę dvasę ir sanglaudą, mes turime tris pagrindinius tikslus, kurie išdėstyti bendrame pareiškime ir paskiau turime taip pat ES ir Europos komisijos e, jau specifinius tikslus, kuriuos kiekviena iš tų institucijų rengia. Galima būtų e, pakalbėti šiek tiek apie komisijos kosminę strategiją. Tai yra viena Europos kosminio pastangų kosminės strategijos. Kita būtent būtų Europos, Sąjungo, e, Europos kosmoso agentūros strategija, kurios laukiame patvirtinant netolimo ateityje, vadinamoji kosmosas 4.0. Na ir tai rodo, kad mes turime bendrus tikslus, bendrą jungtinį pareiškimą ir tikėkime, kad tai iš tikrųjų e, įkvėps mums ateityje. E, bendradarbiaukime Europoje, kadangi mūsų konkurentai yra jau kitur, e, už ES ribų. Kągi, ačiū, ačiū šitą pasisakymą iš tikrųjų puikia apžvalga. O dabar EPP vardu ponia Grostet. Vicepirmininkė pasisakys dabar. Gerbiamasis direktoriau, dėkojame, kad atvykote į mūsų komitetą. Jūsų pristatymas labai įdomus ir labai entuziastiškas. Jūs e, labai stringai e, paaiškinote, pristatėte mums savo veiklą. Mes puikiai suprantame, dabar, kas turi atsidurti Europos kosmoso strategijoje ir kiek Europa sugebėjo daug padaryti. Tikrai mes išgirdome jūsų žinę kosmoso agentūrai labai svarbus laikotarpis dabar yra, nes Ariane 6 E, keturi Galilėjo satelitai e, paleisti, palidovai paleisti. Vienas europietis, prancūzas, pavyzdžiui, kosmose dabar yra. Taigi vis, visi šie pasiekimai yra Europos, e, Europos Sąjungos įsipareigojimų dėka. Mes turime ir toliau skirti biudžeto lėšų ir pasitikėjimo jums rodyti, Tai labai svarbu visai Europai, visos Europos ateičiai ir nepriklausomybei. Labai svarbu užtikrinti nepriklausomybę Europos e, žemynų kosmoso srityje. Būtent todėl mums reikalinga reali pramoninė politika kosmoso srityje. Tai yra lab... strateginės sritis. Galilėjo ir Kopernikus pagaliau konkrečiau ir konkrečiau vis atrodo. Tam reikia mūsų paramos, kas dėl pasiekmių jūs puikiai parodėte, kokios svarbios to pasiekmes yra visiems piliečiams. Jūs savo pristatymę parodėte tai, kad piliečiai turi e, susipažinti, įsisavinti, taip sakant, e, tą politiką, labai svarbus, kos, svarbi kosmoso politika. E, automobilių, medicinos, aeronautikos, sienų apsaugos, kelių srityje ir panašiai. Taigi mes e, visą tai suprantame ir tam pritarėme. Tačiau kosmoso duomenys reikia naudoti labiau negu kad daroma tai yra šiandien. Tačiau e, dabar nepamirškime, kaip sudėtinga yra įgyvendinti šias programas. Jūsų manimų, Europos kosmoso agentūra kaip galėtų e, prisidėti prie geresnio koordinavimo šių programų, šių programų tarp komisijos ir valstybių narių. Kaip žinia, ne visada lengvas tai yra darbas šis. Jūs labai tokia idiliška, gal ne idiliška, bet entuzi, su dideliu entuzijazmu pristatėte savo veiklą. Jūsų manimu, kuo parlamentas galėtų prisidėti? nes labai svarbu, kad matomumas kosmoso srityje būtų didelis ir kad visiems tai būtų aišku ir suprantama. Dėkuoju. Pirmininkas, dėkuoju. Na, o dabar SND vardu ponė Kreil. Jūs taipogi esate mūsų pranešėja nuo viso ITRE komiteto. Taigi prašom žodį jums, žodis jums. Ačiū. Ačiū taip pat ir ponui Werneriui už tokį entuziastišką pasisakymą. Aš tikiuosi, kad žmonės jūsų klausėsi internetu, nes tokių europiečių kaip jūs mums niekada nebus per daug. Taigi tikrai labai naudingas išsamus pristatymas. Aš esu pranešėja Europos kosmoso strategijos tema Pristatysiu kovo mėnesį savo pranešimą. Deja, pati negalėjau dalyvauti klausimuose. Ir būtent e, tuo metu buvau Čilėje, semiausi patirties ten. E, tai yra puikus pavyzdys mums, Europai, galime puikiai bendradarbiauti su Čilė. Uh, E, deja, daug daugiau yra vyrų mokslininkų negu kad moterų. E, puikiai vyksta bendradarbiavimas su šia šalimi, tarp šio šalies ir Europos. Na ir vienas elementas, kurį palėtė komisija savo strategijoje, Europos kosmoso strategijoje, tai yra interferencija e, tarp skirtingų daž, dažnių. Manau, kad tai yra svarbus dalykas, galbūt naujų idėjų, minčių pasiūlymų galėtume įnešti šioje srityje, bent jau aš tikiuosi, kad pavyks to padar tai padaryti. Aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti mm, dabar jūsų pasisakymą, gal galėtumėte sureaguoti. Uh, Dabar kokios e, rinkos įsisavinimo priemonės būtų, rinkai tiksliau įsisavinimo priemonės būtų, ką jūs pasiūlytumėte, ar komisijos pasiūlymų pakanka, ar reikėtų daugiau aktyvumo čia. Kitas klausimas - privataus sektoriaus ekonomika. Manau, kad privatus sektorius, jo dalyvavimas turi būti svarbiausias čia. Aš tuo net nebejoju. Na, o kas dėl prieinamumo kosmoso paslaugų. Tai ar privataus sektoriaus dalyvavimas yra pageidaujamas? Jeigu aš gerai uh, supratau, kažkas panašaus yra bandoma daryti JAV, tačiau rezultatas nėra toks jau geras. Taigi, kokia linkme Europa turėtų orientuoti savo veiksmus? Man čia atrodo vienas svarbus dalykas kosmoso projektai bent jau ES piliečiams atrodo labai tolimi, nesuprantami ir neprieinami. Kas dėl saugumo ir gynybos, tai kosmoso projektai svarbus yra šiai streičiai. Tačiau jeigu jau. Tačiau, ko gero, tik tai e, civilinis pobūdis tų projektų turėtų būti pabrėžiamas. Dabar iš jūsų norėčiau išgirsti, ką jūs manote apie kosmoso taršą, apie atliekas, apie kosmoso atliekas. E, ši problema tik tai didės. Europos komisija pasiūlė, pateikė pasiūlymų pagal naują strategiją, tačiau e, be jokios abejonės kosmoso agentūra turės lemiamą vaidmenį čia. Na ir galiausiai, koks jūsų uh, biudžetas, ar jau numatėte konkretų biudžetą, ar jo pakaks, ar jums reikia mūsų paramos, ar mes turėtumėte, ar turėtume reikalauti daugiau biudžeto agentūrai, ko jūs iš mūsų tikitės. Na ir e, ką dar norėtumėte pridurti be to, ką komisija pasiūlė, ką turėtume įtraukti šį e, E, pranešimą. Dabar žodis ponui Tošinovskijai. Ačiū, aš kalbėsiu čekiškai. Gerbiamas direktorių, dėkojame už jūsų įžanginį pasisakymą. Jūs pristatėte savo viziją agentūrai. Aš e, esu labai susidomėjęs, mane, lab, mane labai suintrigavo tai, ką jūs pasakėte. Jūs sakėte, kad anksčiau konkurencija skatino e, geresnius rezultatus kosmoso srityje. Jūs kalbėjote, minėjote tiksliau kosmoso lenktynės. Na, o šiandien ko gero kosmosas yra atviras e, visiems. Ir ko gero verslas dabar stimuliuoja mokslinius tyrimus, nebe, konku, nebe varžybos. Taigi naujos įmonės labai svarbios ir šioje srityje. Manau, kad tai yra didžiulė galimybė jaunuoliams, naujoms įmonėms šioje srityje. Ir apskritai, moksliniai tyrimai domina vis daugiau mokslininkų ir verslo subjektų. Aš norėčiau Jūs pasveikinti. Paleidus keturis Galileo palidovus. Tai yra didžiulis pasiekimas. Keturi iš viso palidovai vienu metu. Aš tikiuosi, kad visi palidovai veiks puikiai ir kad kitas galilėjo bus jau atviras visiems. Tik tai taip mūsų tikslai bus įgyvendinti. Na ir dabar galiausiai klausimas. Naujos verslo galimybės kosmoso srityje. Jūs minėjote Arijan 6 e, kontrakto pasirašymą, sutarties pasirašymą. Tai yra labai svarbu, nes taip yra suteikiama naujų galimybių naujoms paleidimo technologijoms. Kaip yra dėl kalendoriaus? Kaip manote, kada turėsime naują nešėją, naujas sistemas, kada turėsime kažko, kažką panašaus į Arijan 6? Aš e, norėčiau to paklausti, nes priklausomai nuo jūsų kalendoriaus mes atitinkamai organizuosime darbą parlamente. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti Jums dar kartą, nes Europos kosmoso agentūra, manau, pasiekė didžiulių rezultatų. Manau, kad tai yra tikrai puikus pasiekimas. Pirmininkas, ačiū už pasisakymą. Dabar Alde vardu ponė Cora van Nieuwenhuizen. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Vernerį už tokį labai ryškų pristatymą. Jūs labai entuziastingas, entuziastingai kalbate apie savo darbą, tai yra labai gerai. Aš labai džiaugiuosi taip pat, kad ES ir ESA pasirašė bendrą deklaraciją, bendrą pranešimą dėl kosmoso. Manau, kad tai yra svarbus e, ženklas. E, ko gero, atėjo laikas sulaužti tą tylą ir dirbti visiems kartu Europos vardan. Manau, kad e, kosmoso strategija yra labai išsamus dokumentas ir mes uh, tuo džiaugiamės, bendra, bendra nuotaika dokumento to džiaugiamės. Čia yra kalbama apie privatų sektorių ir apie realių programų gyvendinimą. Labai gerai. Pone Groste taip pat paminėjo tai, kad piliečiai ne visada žino, e, kur kosmoso politika turi įtakos jų gyvenime. Taigi galbūt reikėtų kreiptis į komisarę Bienkovską dėl to. Uh, E, reikėtų galbūt e, pagalvoti apie platesnę komunikacijos strategiją. Galbūt nereikia kalbėti ne vien tik tai, gal reikia kalbėti ne vien tik tai pačius patraukliausius klausimus, tokius kaip, kad, pavyzdžiui, minulio apgyvendinimas. Reikėtų pakalbėti, daug tiksliau kalbėti apie kosmoso teikiamus privalumus mūsų kasdienėme gyvenime. Štai pavyzdžiui, ponia Kril apie tai jau šiek tiek minėjo, taip, tai yra vyrų reikalas daugiausiai, bet čia parlamente e, vis dėlto ir mūsų moterų yra, e, ponia Bienkovska komisarė juk yra, mes bandome vyrų moterų lygybę ir čia įgyvendinti. Manau, kad svarbiausia mums yra komunikacijos strategiją pakoreguoti tam, kad investicijų pritrauktume. Nes dabar, jeigu visuomenė nežinos, ką mes veikiame, nežino, kas, nežinos, kas tai yra, tai vėlgi sudėtinga bus didelį biudžetą tam skirti. Manau, kad reikėtų šiek tiek daugiau tam dėmesio kreipti. Na ir dabar dėl, keletas konkrečių klausimų dėl duomenų platformų. ESA e, kalba apie e, duomenų sklaidos platformą. Čia yra kalbama apie Kopernikus. Kiek supratau, e, ESA e, bus atsakinga už viešuosius pirkimus. Na ir dabar norėčiau paklausti, kada tos platformos pradės veikti ir kokie būtų pagrindiniai kriterijai e, viešiesiams pirkimams. Ar interoperabilumas, tai yra intermodalumas bus svarbus ir kasgi galėtų palengventi veikimą tų platformų. Na ir galiausiai paskutinis klausimas dėl tų e, nedidelių palidovų, kuriuos paprasčiau yra paleisti. Tačiau štai Vega satelitus palidovus gali tik tai nuo 300 kg paleisti. Taigi, kaip dėl tų mikro ir nano palidovų? Ar čia galima, ar yra galimybių privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimui taipogi? Ačiū. Dabar žodis ponui Kohličiak išguoja. Ačiū pirmininkė. Pone Werneri, jūsų uh, pristatymas labai įdomus buvo gaila, kad visuomenė mažai žino apie tai, kas vyksta šioje srityje. Galite sustabdyti ir paklausti žmonių gatvėse Briuselio, kas yra Europos kosmoso agentūra. Ko gero, jie pagalvotų, kad aš čia net ne žmonių kalba kalbu. Mes turime informacijos apie tai girdėti ir matyti visur. Taigi mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad pavyks pasirašyti tarptautinę konvenciją dėl nepageidaujamų tų medžiagų kosmose? Mes nenorime, kad e, kosmosas būtų toks pat užterštas kaip Žemė. Antras mano klausimas. Galilėjo, ar tikitės visus 30 palidovų paleisti per artimiausius metus, artimiausią ateityje. Ir koksgi būtų kalendorius, kada visi 30 palidovų veiks, tie aktyvus ir pakaitiniai e, palidovai. Dabar dėl tartautinės kosmoso stoties. Kaip žinia, ateina gyvenimo ciklo pabaiga tos stoties. E, Ar galima tikėtis, kad ES dalyvaus naujos stoties statyboje? Ar planuojama yra tai daryti? Na ir galiausiai paskutinis klausimas. Kaip jūs publikuojate renkamus ir pamatuojamus duomenis? Aš Manau, kad kaip Europos kosmoso agentūra duomenų gaunate, pavyzdžiui, makroduomenys, stebėjimas matomo ar nematomo spektro, visi šie duomenys yra puikiai panaudotini įvairiose technologijose. Lygiai taip pat tie duomenys gali būti net ir archeolo, archeologijoje panaudoti. Galbūt yra tokių archeologinių vietovių, apie kurias mes net nežinome. Taigi čia didžiulis potencialas taipogi ir žuvininkystai, e, taip pat ir aplinkos apsaugos srityje. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis ponui Zorinio. Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Diretor-Geral. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už labai aišku e, esą pristatymą. Galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų labai įkvepianti kalba. Ir e, tas man priminė anksčiau vykusi pasikalbėjimus ponė Vinkovska, e, kaip direktorius teisingai pristatė. Iš tikrųjų labai svarbu dėmesį pirmiausia skirti dėliam projektų kiekiu, kadangi tai yra bendras iššūkis. Taip pat jūs kalbėjote apie geopolitinį paveikslą, bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis ir aš žinau, kad jūs optimistiškai vertinate tarp valstybinį bendradarbiavimą po krizinio laikotarpio. Norėjau paklausti apie porą projektų, kur dalyvavo ESA ir bendradarbiavo su mano šalimi, Portugalija ir konkrečiai apie jūsų vykdomą veiklą Zorų salose. Čia kalbu apie e, tą vadinamą 4.0 projektą, kur e, bendradarbiaujate ir su NASA, ir su Brazilų kosmoso agentūra. Visa tai yra dalis projekto kosmosas žinioms. Ir mums Azorai be abejo yra geostrateginis išteklius. O dabar Azorai taps šio projekto dalimi, taip bendraja platforma, kuri tikėkime prisidės prie tolesnio taikos skatinimo pasaulyje. Be abejo, šis projektas taip pat ir esą GD6 ir kitų e, stebėjimo e, projektų, kur bendradarbiavame su Latino Amerikos, su daugelį kitų pasaulio regionų valstybėmis. Tai yra puikus projektas, puikus darbas ir norėčiau išsakyti savo palaikymą šiam projektui, bet galbūt būtų galima dar iš jūsų šiek tiek detaliau išgirsti apie tą e, projektą 4.0. Ačiū ir ačiū už jūsų įkvepiantį pranešimą. Kaip Britų parlamentarė, aš be abejo nieko nustabus, labai džiaugiausi tą skaidrę, kur buvo parodęs Timpikas, e, reportažas su juo. Per prancūzų televiziją iš tikrųjų tai buvo puikus europinės dvasios e, iliustravimas, ko labai trūksta dar mano šalyje. Be abejo, tai yra svarbi veiklos rytis. Ir čia iš tikrųjų mes matome visus tos gyvybiškai svarbius mūsų politikos aspektus, kurie yra labai svarbus. Tai yra kova su klimato kaita ir panašiai. Dievo karalystėje dabar mes naudojamės ES Metalfis e, projektą, kuris leidžia e, akivaizdžiai pailistruoti, kaip e, kosmoso technologijos gali būti pritaikomos Žemėje. Aš norėjau šiek tiek paliesti kitą temą, būtent mažųjų palidovų išpopuliarėjimą E, ir jų galima poveikį. Na ir manau, kad būtų puiku išgirsti šiek tiek galbūt e, daugiau apie būtent jų atnešamą naudą, jų galimybės, e, ne tik apie pačias palydimo galimybės, bet būtent ką jie gali duoti. Ir taip pat kalbant ypatingai apie horizontalus palydimo technologijas, kokią pažangą šioje srityje. Tačiau taip pat trys, trys žodžiai, kurie man krito, taip sakant, širdį. Uh, E, jūsų pranešime buvo smalsumas, įkvėpimas ir dalyvavimas. Ir manau, kad e, iš tikrųjų reikia daugiau palaikymo būtent tam smalsumo elementui, negu dabar atsispindi strategijoje ir komunikate. E, jūs sakėte apie rozetą ir esame be abejo tam tikrų atgarsių šio technologijų, tačiau tempikas kai jisai vyko kosmosą. Iš tikrųjų, tiek daug e, mokyklų dalyvavo įvairiuose susijusiuose projektuose ir faktiškai auga visai nauja karta, kuri visai kitaip žiūri į kosminės technologijas ir į kosmosą. Ir e, iš tikrųjų ta galimybė pažvelgti į mus pačius iš kosmoso e, dabar turbūt jau turėtų būti pakeista tuo, kad mes irgi daugiau žvelgtumėm į tą kosmosą ir tam reikia vėlgi uh, be abejo visų tų vertybių, tai yra smalsumo, dalyvavimo. E, čia mūsų darbė turėtų būti remiasi papildymo principu. Iš tikrųjų, tai leis mums tiesiog neprasme išplėsti mūsų horizontus. Kągi, ačiū kolegė. Noriu tik tai pridurti, kadangi e, jūs ponė generalinė direktoriau. Iš tikrųjų, esate didelis kosmoso politikos entuziastas ir taip pat integracijos entuziastas, kadangi jūs tikam paaiškinate, kad tie du dalykai labai glaudžiai susiję. Taigi, mm, kosmoso politika ir integracija. Man patinka šitas derinys. Bet kiek aš atsimenu, jūs taip pat nieko daug neužsiminta apie švietimą, būtent kosmoso politikos kontekste. Manyčiau, kad mums gal reikėtų parengti kažkokią tai bendrą švietimo programą, kuri būtų ir e, patraukli, jaudinanti ir kartu turbūt būtų esminė prielaida tolesniam e, kosmoso tyrinėjimui. Be abejo, šis laikas viską galima rasti internete, taigi galbūt žmonių specialiai mokyti kažkokio to kurso nereikia, tačiau galima būtų pateikti pasiūlymą, mm, pristatyti keletą pamokų, kas turbūt labai prisidėtų prie jūsų bendrosios idėjos, kad būtent kosmosas, politika ir integracija yra tarpusavėje neatsiemai susiję. Ką manote apie tai? Na ir e, išgirdote visko daug, tai dabar bus atsakymų sesija. Kągi, labai ačiū už gražius žodžius. Aš E, priimu šios komplimentus, iš tikrųjų nuo jų jaučiuosi gerai, tačiau e, dabar metas būtų atsakyti kai kurios klausimus ir dalis iš jų yra susiję, todėl pabandysiu kondensuotai e, pakalbėti apie kai kurias iš jų. Kalbant apie ES ir ES bendradarbiavimą, pirmiausiai labai svarbu, kad mes nekonkuruotumėm. Mes turime koordinuoti savo veiksmus, mes turime bendradarbiauti Mes turime tam tikrų priemonių, instrumentų, kurie numatyti 2004 metų pagrindų sudarime tarp ES ir ESA. E, buvo užsiminta taip pat, kad galėtų vykti speciali kosmoso reikalų taryba. E, tiesą sakant, niekada nebuvo iki galo išsiaiškinta, ar tai turėtų būti formalūs renginiai, ar daugiau tokie neformalūs sutikimai. E, man tas gal nėra tiek svarbu, tačiau svarbiausia yra, kad es, daugiau su es institucijomis, komisija, jumis, uh, turėtų kažkada tai susijęsti ir pakalbėti apie mūsų ateities viziją. Mes visi turime skirtingų kompetencijų, turime pasinaudoti šiomis kompetencijomis. Komisija, pavyzdžiui, turi daug įgaliojimų, daug kompetencijų sektorinės politikos įgyvendinime. Taigi galima kalbėti apie tokius dalykus kaip kosminių technologijų pritaikymą žemės ūkyje, jūrų transporte, dar kitose sritise. Sektorinė politika iš tikrųjų yra komisijos stiprioji pusė. Tuo tarpu mes, ESA, Mes turime žinių, mes žinome, kaip tai padaryti, mes turime technologijas, kadangi jas gaunam per viešosius pirkimus. Taigi, šitie dalykai puikiai dera ir aš manau, kad mes neturime apsiriboti vien tik tai vienu ar dviem projektais, mes turėtumėm e, įsigilinti įvairius galimus vaidmenis ir e, tiesiog jungti, vienti savo veiklą. Galėjo, Koperniko projektai yra puikus, puikios iliustracijos. E, pavyzdžiui, galėjo projektas e, susijęs su palidovais, taigi buvo pirminė idėja, kad e, būtų paliesti 27 e, palidovai trijose skirtingose geostacionariuose orbitose ir taip pat trys papildomi palidovai, kurie galėtų kaip ir pakeisti, jau kartais sugestų vienas ar kitas iš tų palidovų, kad toje ar kitoje orbitoje jie galėtų pakeisti. Taigi 2020 metais mes turėtumėm jau turėti tą pilną, taip sakant, e, spiečių satelitų e, valdovų. Ir e, iš pirmo žvilgsnio tai atrodo gana paprasta idėja, tačiau kada pradė galvoti apie tai, kad šitie valdovai neturi būti palisti vienoje orbitoje, vienoje vietoje. Jie turi būti paskirsti taip, kad vienu metu apriektų įvairias geografinės vietovės uždavinys tampa be abejo susidėtingesnis, bet e, viskas puikiai pasiteisino, iš tikrųjų prieš keltą dienų e, apie tai buvo daug e, kalbama, mm, tam apie ski europiečių astronautas su mm, prancūzišku akcentu kalbantis, irgi buvo labai svarbus žingsnis. Taigi, taip pat buvo paminėta Ariane 6. Ariane 5 yra labai patikima raketa nešėja, turėjome 75 sėkmingus paleidimus šeilės. Tai yra mūsų ko gero rekordinis skaičius. E, tai yra dar geresnis rezultatas negu Ariane 4 raketos, tačiau konkurencija labai e, didelė. Todėl mes turime sukurti geresnį ir e, pigesnį šį ateičiai. Ariane 6 raketa bus 50 procentų pigesnė negu dabartinė Ariane 5. Taip pat mes kūrėme kitą raketą nešėją, vengą. Taigi turėsime DGC ir Ariane 6. 2, tai yra raketa su dviem papildomomis e, kūro sekcijomis ir Ariane 64, kuri e, Ariane 64, kuri turės keturis papildomus nešančiosius variklius. E, tai bus dar galingesnė raketa nešėja. Taigi ateitie mes iš tikrųjų turėsime visą tą pilną spektrą įvairiausių galingumo nešėjų. Tikimės, kad iki 2023 metų e, tie planai bus galtinai gyvendinti. Tačiau faktas, kad mes ateičiai taip pat turime e, generuoti naujų idėjų ir ne, ne, nesverintuokime vien tik tai į Ameriką. E, neturime galvoti vien tik tai, kad mes turime uh, Elna Muska, kuris e, gamina Teslas ir kuris dabar e, kūrė daugkartinio panaudojimo nešėjus. E, vėlgi, nemanau, kad reikėtų apsiriboti. Štai jeigu paimsime buteliuką, pavyzdžiui, yra įvairiaus tipo buteliukai. Vieni yra vienkartiniai, kiti gali būti ir pakatotinai naudojami. Taigi konkurencija kol kas visiškai neiški, kadangi čia kalbame ne apie masinę rinką, mes turime ribotą skaičių tų nešėjų ateitie mes planuojame kokį 11 kosminių skrydžių e, per metus. Taigi čia nėra labai didelė rinka ir neturime orientuotis vien tik tai užsienio rinkas. Tačiau turime taip pat ir planuoti um, nusiklės technologijas. E, NGC ir Arian, kaip jau sakiau, yra labai svarbus projektai ir mes dabar e, pristatėme tam tikrų iniciatyvų, kaip pavyzdžiui VGC, nes šie galėtų būti naudojama būtent labai mažiems palidoms iškelti. Manau, kad tai yra puikiai idėja ir tai siejasi su taip pat e, pramonės, klausimą apie pramonę, kurį jūs kėlėte. Be abejo, mes e, Europoje turime tam tikrus E, pirminius tiekėjus, vadinamus primes ir taip pat turime mažas ir vidutinės įmonės ir mm, turime pagalvoti, kaip palaikyti tas mažas ir vidutinės įmonės, pirmiausiai e, mm, vykdant e, atvirą nemokamą domenų politiką. Ir nebuvo lengva iš tikrųjų žmonės tikinti, kad tai yra geras sprendimas, Tačiau mes turime tokią sistemą ir Koperniko bišiamė stebėjim projektų atveju tai buvo labai akivaizdu, tačiau dabar mes mėginame taip pat atskleisti visus mm, techninio pobūdžio dokumentus. E, e, Mokslinės srityje e, turiu Jums visiškai atvirai pasakyti, kad viskas vėluoja maždaug šešis mėnesius e, nes be abejo mes turime palikti atradėjams tam tikrą pirmumo teisę Tai kalbant apie mokslinis duomenis, paliekamas šešių mėnesių atidėjimo laikotarpis, tol kol duomenys atskleidžiami viešai. Tačiau esą vėlgi nėra vien tik tai finansuotoja, agentūra finansuotoja, bet jin taip pat ir e, leidžia pramoniai plėtotis šies rytyje. Taigi turime tokią sistemą ir mes ją turbūt ir toliau taikysime. Dabar jūs susiminėte apie švietimą. Aš tikiuosi, kad teisingai išgirdau, jog E, kai kurie iš jūsų sakė, kad na, investicijų graža yra gerai, tačiau tai nereiškia, kad šiandien išleidus vieną eurą ar vieną svarą aš a, e, turėčiau atgauti šešis. Be kita ko, maždaug toks yra pelningumas būtent kosminės technologijose. Tačiau mes kartais turime taip pat pagalvoti apie tai, kad e, kai kada investicijų graža gali būti kitokia ir daug e, labiau užtesta laikė. Jeigu mes kalbame apie tam tikrą įkvėpimą, pavyzdžiui, E, tas per, perina į motivaciją ir, kalbant apie ateitį, žmonės ne tik tai kuria naujas technologijas, bet jie pirmiausiai susikuria svajonę. E, aš atsimenu iš savo vaikystės, kad kažkada aš svajojau, o dabar štai mano svajonė įsipildė ir aš tikrai dirbu su kosmosu. Taigi, Aš manau, kad mes turime išlikti atviri ir turime palaikyti šitą idėją. Pateiksiu vėlgi vieną pavyzdį. Albertas Einšteinas prieš šimtą metų e, sukūrė relativumo teoriją, be abejo visi žinote smulkmenas. Ir buvo dvi teorijos, tai yra bendroji relativumo teorija ir e, specialioji relativumo teorija. Ir pagal šias teorijas ir sakoma, kad laikas, laiko tikėjimas e, priklauso nuo gravitacijos ir taip pat laikas priklauso nuo greičio nesu ekspertas, bet aš neturiu pagrindo to abejoti. E, na, išmėginau su automobiliu, bet tas nepadėjo. Tačiau, kalbant apie galę, palidovas iš tikrųjų, e, jie juda labai greitai ir laikas jiems jau keičiasi gana pastebimai. Taigi ir tam tikri laikrodėliai, kurie įmontuoti pačiose palidovose, e, to pačiu satelitai veikia vėlgi mažesnės gravitacijos sąlygomis ir Dėl to laikas irgi trupučiuką kitaip ten teka. Todėl, jeigu mes neturėtumėm Einšteino uh, e, riltumo teorijos, tai skaičiavimas nebūtumėm tai atsižvelgę ir paklaida būtų 500 metrų per valandą. Tai jau visai rimtas nukrypimas. Na, o dabar mes remiame šiomis teorijomis ir dėl to galime um, būtent um, kurti satelitinę navigaciją. Taigi, tai tik tai pavyzdys, tačiau šiaip jau dabar matau, kad laiką išsėmėme, Mes turime be abejo švietimo programą, jeigu kada mane vėl pakviesi, aš kokias tris valandas galėčiau jums apie tai kalbėti. Be abejo, mes turime švietimo programą, kadangi, kada aš vykstu į bet kurią esą valstybę narę, aš paprastai taip pat susitinku su studentų ir moksleivių auditorijomis, nes manau, kad tai yra svarbu. Kosminės šiukšlės E, vėlgi, tai mes įtraukėme į vadinamąją kosmoso transporto saugumo mm, strategiją. Mums faktiškai reikėtų, na, vaizdingai sakant, sukurti kosminį dulkių siurblį. Mm. Šiuo atveju yra žodžių žaismas, sakysim, vacuum cleaner būtų kaip ir dulkių siurblys veikiantis vakumo principu, bet taip pat galime kalbėti apie valiklį, kuris veikia vakume, kuris veikia kosminėje erdvėje. E, na, iš tikrųjų, e, turime taikyti panašią strategiją kaip ir Žemėje, kadangi e, čia, kai mes kažką tai įsigijame, mes mokame pinigus už tai, kad įsigijame naują daiktą, bet atsikratydami sam daiktą nebūtinai turime mokėti. Tačiau e, šiuo atveju dabar mes jau turime tokią situaciją, kada iš tikrųjų atlikos irgi ima kainuoti ir reikia galvoti, kaip pradėsime valyti artimą kosminę erdvę. E, toliau e, kosminė gynyba, vėlgi Kalbu ne apie karinę gynybą, kalbu apie civilinį saugumą, bet bet kuriuo atveju tai yra planetos gynybos klausimas ir planetos apsaugos klausimas. Čia reikėtų irgi sureaguoti jūsų klausimus. Ir tai reikštų, kad mes neturime teršti taip pat ir kitų planetų. Mes turime Apollo 12 istoriją, jie nusileido menulyje. Ir neatsimenu, koks ten kitas kosminis aparatas buvo, bet jie aptiko kažkokį tai seną aparatą, e, paėmė jo e, kamerą ir parvežė į žemę. Ir e, kai tyrė tą objektą, kai tyrė tą bakteriją, tai praktiškai aptiko ten bakterijų, kilo didžiulis ažiotažas, ar mes tikrai aptikome gyvybę kosmose. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ne, iš tikrųjų ta kamera jau buvo užkrėsta bakterijomis, nes technikas tiesiog e, sirgo sloga ir e, čiaudamas tas bakterijas e, perkelia į kamerą. Taigi mes turime labai rimtai žiūrėti galimybę, kad mes galime savo mikroorganizmus už, užkrėsti kitas planetas. Toliau jau kalbame apie ateities perspektyvas, mums nu, be abejo labai svarbu e, užtikrinti galimybę atlikti tyrimus mikrogravitacijos sąlygomis, kadangi kūriamas naujas medžiagos, vyksta nauji technologiniai poslinkiai. E, ir pavyzdžiui, dabar kai kurios e, naujos medžiagos buvo būtent sukurtos kosmose taip pat biologiniai eksperimentai, ypatingai eksperimentai su žmonėmis, nes jeigu mes žmonių netyrinėsime mikrogravitacijos sąlygomis, tai mes galime prarasti galimybę ištikrinti tam tikrus medicinos aspektus. Mikrogravitacijos sistemomis e, keičiasi labai daug kas žmogus fiziologijoje. Vyksta osteoporozė, keičiasi kraujo spaudimas ir panašiai. E, visi šitie moksliniai tyrimai mm, yra labai svarbus. Mokslininkai visada džiaugiasi, e, jeigu jie randa kažkokį tai vieną parametrą, kurį pakeitus mato aiškių poslinkių ir galbūt E, medicinoje iš tikrųjų galima plačiai panaudoti, pavyzdžiui, kad ir tyrint osteoporozės e, problemą. Taigi mums labai svarbu, kad žemose orbitose galima būtų atlikti mokslinis tyrimus. Tačiau, ko gero, nevertėtų kurti naujos tarptinės kosminės stoties, svarbiausia tiesiog planuoti bendrus mokslinius tyrimus pasauliniu mastu. Ir, pavyzdžiui, e, galima būtų kalbėti apie ateityje, kad nors pastatytą kaimelį Menulyje, E, kur irgi galėtų būti vykdomi tyrimai, moksliniai tyrimai žemos gravitacijos sąlygomis ir panašiai. E, tai yra viena iš svajonių ar galbūt būsimas projektas, e, bet tai irgi būtų puikus pagrindas tolesniam pasauliniam bendradarbiavimui. Na, galėčiau kalbėti dar daug, bet ko gero jau. Um, ai, atsiprašau, dar pamiršau dar vieną dalyką. Dėl Azorų salų turiu atsiprašyti. Azorose e, vyksta vadinama 3A E, veikla, tai yra Arktikos, Atlanto ir Alpių tyrimai. Jūs galite klausti, kas yra bendro tarp šių trijų dalykų. Tačiau, kalbant apie aplinkos pasikeitimus, mes iš tikrųjų šitos dalykus aptarėme ir e, tyrimai Azovose dabar gali turėti labai plačių, e, labai platų poveikį, labai plačių atgarsių kituose tyrimuose. Aš atsiprašau, pirmininkė, kad jūs nutraukiu. Well, Ačiū labai. Taip, svarbės visas tos detalės susijusios su Einšteino teorija, tad e, ačiū Jums už tą informaciją, tik galbūt mes per mažai išmanome relativumo teoriją dabar dėl tos kolonijos mėnulyje. Turiu pasakyti, kad na, palaikiau šį pasiūlymą. Buvo suorganizuotas susitikimas, dėja dalyvavo 800 žmonių, buvo kalbėta apie kosmoso strategiją. E, tačiau išsamesnės informacijos neturiu, vis dėlto tai skamba kaip nebloga mintis. Kągi, kolegos, tai buvo pirmasis mūsų susitikimas su Europo kosmoso agentūros atstovu, tačiau tikiuosi, kad su gerbiamu direktoriumi Werneriu artimiausiu metu susitiksime dar ne kartą. Ačiū Jums labai už Jūsų apsilankymą, ačiū už pademonstruotą entuzijazmą. Mano nuomonė, tai yra vienas svarbiausių dalykų Europos Sąjungoje. Uh, dear friends, 3 o'clock. Kągi, mėly kolegos, dabar darbą baigsime, o trečią valandą pradėsime viešąjį klausimą, kurio tema yra moksliniai tyrimai Europos Sąjungoje.